Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Labas rytas, brangus kolegos. Norėčiau pradėti posėdį. Tačiau prieš tai turiu keletą pastabų. Jei pažiūrėsime darbo atvarkę, pamatysime, kad yra padaryta kai kurių pakeitimų. Ketvirtas ir vienuoliktas klausimas. Jie bus atidėti kitam posėdžiui, nes e, ponios Rakės pranešimo atveju, Harkin e, pranešimo atveju e, kilo tam tikrų techninių sunkumų. Taigi ketvirtą ir vienuoliktą punktą galite iš darbo tvarkės iš karto išsibraukti. Dar buvo pakeitimų, 20 ir 21 klausimas. Juos nagrinėsime po 12 darbo tvarkės klausimo. 12 klausimas bus po 13, 19, po 16. Kokios bebūtų priežastys, tos priežastys yra techninės, tačiau kaip numatyta, tokios tvarkos turime ir laikytis. Dėl vertimo problemų nekilo, gavome viską, ko buvome prašėme, prašę. Be to mūsų klausys šimtai tūkstančių piliečių, kadangi mes esame transliuojami per internetą, tad jeigu norite e, gražiai pašnekėti, tai taip ir padarykite. Gražiai šnekėkite, gražiai atrodykite, nes jūs matys ir girdės šimtai tūkstančių žmonių. Tai tiek apie techninę pusę, o dabar kitas klausimas. Protokolų tvirtinimas. 30 gegužės, 19-20 birželio. Jeigu niekas nenori pasisakyti šiuo klausimu, tai tuomet laikome, kad protokolai yra patvirtinti. O galbūt turite kokiu nors problemu dėl jų? Taigi, kaip sakiau, ketvirtą punktą išbraukėme iš darbo tvarkės, daugiau laiko turime, pono Kaza nėra, jis serga. Bet tikėkime, kad kažkas iš labai aktyvių parlamentarų pakeis mūsų draugą. Pone pirmininkė, trumpai pristatysiu kolegos Kazą e, nuomonę. E, ES iš tikrųjų gali valdyti e, klimato ir energetikos politikas iki 2020 metų, valdyti tokią politiką, kuri apimtų įvairius komponentus, e, būtent konkurencingumo, darbo vietų, e, augimo skatinimą. O dabar jau atėjo laikas pasiremti 13 metų būtent klimato ir energetikos strategiją. E, kartu e, tai bus konsultavimosi proceso dalis. Ir tokiu būdu tada tai e, bus pasirengimas tam, kad būtų galima pasiekti pokyčių pramonės sektoriuje. Für deine spontane Art mit dem Englischen so hervorragend umzugehen. Eine deiner Fähigkeit. Iš tiesų labai gerai viskas padaryta, netgi angliškai, viskas labai gražiai nuskambėjo, čia yra vienas iš tavo privalumų. Pana, pana Frikty, prašome. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau ponai Kazą palinkėti kuo geriausios sveikatos. Labai džiaugiuosi, kad kolega jį pakeičia. Kaip šešėlinis pranešėjas paruošiau visą eilę pakeitimų labai svarbus energetikos sektorius. Jis kūrė mums naujas darbo vietas, tačiau taip pat e, energetikos sektorius prisideda prie aplinkos saugojimo. Aš todėl E, norėčiau, kad būtų galima daugiau lėšų skiriama e, kurti žalioms darbo vietoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes tai būtent šios įmonės sudaro didžiausią svorį. Toliau e, dialogas su socialiniais partneriais mane labai, man labai rūpėjo, kadangi reikia gerinti darbo sąlygas ir taip pat man labai rūpėjo spėjo, e, kad tiem žaliems, žalioms darbo vietoms būtų teikiamas atitinkamas išsilavinimas. Tai yra specifinės darbo vietos, tai aišku, reikia, kad būtų atitinkamas išsilavinimas sutrumpi, e, suteikiamas. Man, mane taip pat labai neramina jaunimo klausimas, jaunimas labai aktyvus, labai susirūpinęs darbu ir būtent jaunimas turi būti skatinamas, kad e, įsilietų į energetikos ir žaliųjų darbo vietų kūrimo sritį. Manau, kad šitas e, pranešimas bus labai naudingas. Ačiū. Ar yra dar kokių šešėlinių pranešėjų, kurie norėtų pasisakyti? Ne, tuomet gal kiti parlamentarai. Nori pasisakyti komisiją, prašau. Yes, thank you very much. Labai ačiū. Pirmininkas Barozo e, savo metinėme pranešime aiškiai pasakė, kad komisija per ateinančius mėnesius pateiks konkrečių pasiūlymų dėl e, po 13 metų laikotarpio energetikos strategijos. Tačiau mes iš tikrųjų kalbam apie e, ambicingą projektą, kuris grindžiamas e, konkurencingumu, aplinkosauginiu tvarumu. Komisija dabar jau priims e, žalėją knygą e, šiuo klausimu ir e, pirmiausia reikėtų paminėti, kad iš tikrųjų būtų galima suteikti aiškumą piliečiams ES ir investuotojams ir reikia kartu užtikrinti ilgalaikį investavimą. Uh, Toliau, 13 metų strategija yra, 30 metų strategija labai svarbi e, tarptautinių dėrybų kontekste, čia paminėtina Paryžiaus konferencija. Ir be to, 30 metų strategija yra labai svarbi tam, kad būtų galima skatinti mažai CO2 išmetančios pramonės e, vystymą ir kartu darbo vietas valstybėse narėse kūrent. Todėl tikrai labai gerai, kad vyksta diskusijos šiame komitete ir kad komitetas prisideda prie e, bendrų diskusijų. O e, noriu pasakyti, kad socialiniai partneriai irgi labai džiaugiasi, kad vyksta debatai. Ir iš tikrųjų skiriamas didelis dėmesys komisijoje į socialinę šių klausimų dimensiją. Ačiū. Ačiū, daugiau niekas pasisakyti nenori tuomet e, galutinis terminas iki, pas, terminų, e, iki pakeitimo pakeitimo 18 e, diena, o paskui bus plenarinėme balsuojama 18 kitais metais jau. Patrikai, prašau, dabar žodis tau. Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia E, labai džiaugiuosi, kad e, dėl plieno mes e, išreiškėme nuomonę, užėmėme atitinkamą poziciją, pateikdamas jums šią nuomonę. Aš iš tiesų labai susijaudinęs galvojau apie tą nusižudžiusi ArcelorMittal darbininką, kuris nusižudžiusi žudė, e, palikdamas labai veriantį laišką savo šeimai ir darbo kolegoms. Tai yra iš tiesų labai baisus žestas, labai baisus veiksmas ir jis liečia mus visus, pateikdami savo uh, nuomonę dėl plieno mes turime galvoti apie jį ir apie jo draugus. Šiame sektoriu, kaip ir kituose, uh, labai reguliariai vystoma mintis, e, kad e, restruktūrizuojant e, yra nepakankami pajėgumai ir kad mes susidurėme su labai dideliu prieštaravimu, kadangi pamažu ardome ir silpniname darbo įrangą tam, kad trumpalaikiu laikotarpiu prisitaikytume prie konjunktūros. Kita vertus, EBPO 50 procentų iki 27 metų žada padidinti plieno poreikį. Tad šį prieštaravimą kažkaip reikėtų spręsti, reikėtų pabandyti jį spręsti teisingai ir neleisti, kad būtų greunamos darbo vietos bei mūsų pramoniniai pajėgumai. E, šiandieną e, žinome, kad labai daug e, susidurime su problemomis šimtai tūkstančių darbuotojų e, praranda darbą, e, jaunimas neturi ateities, e, pramoniniai regionai labai kenčia ir iš tiesų rink rinkos yra užimamos iš kitų vietų atvažiuojančiais dideliais koncernais. Aš dabar norėčiau pateikti penkis e, pasiūlymus susijusius su šia nuomonė. Pirmasis pasiūlymas būtų e, išsakyti tokią idėją. Mes, parlamentas, komisija ir taryba, turime veikti koordinuotai ir bendrai ir veikti su, dirbti su visais elementais, o ne taip kaip šiandieną, e, kad dirbame tik tais remdamiesi sektoriniu požiūriu e, Komisiją sudaro generaliniai direktoratai, mes patys, pavyzdžiui, parlamente e, irgi turime įvairių komitetų, e, tai taip ir e, dirbame. Kitas klausimas būtų susijęs su vienos pasiekmės taisimu, po seka e, susitarimo 2002 metais parašy, pasirašyto, e, kurio turėtų būti pagelbėta pramonė. Šiandieną jau viešai nebeįmanoma paremti šio sektoriaus, tačiau šis sektorius yra strateginis sektorius. Tačiau yra ir kiti sektoriai ir jie šiandieną konkuruoja e, su pramoniniu, e, sakykime, aliuminio sektorius Mums reikia išspręsti vieną klausimą ir tam siūlome, kad būtų išleista dar viena nuomonė, pagal kurią e, išeitų, kad šis strateginis sektorius taip pat yra remtinas. Toliau e, paramos trūkumas. Reikia dažnai prisitaikyti prisitaikyti prie konjunktūros. Ir e, daromi kartais nelabai apgalvoti žingsniai, tad reikėtų ko gero iš naujo remtis Aleksandro Serkas pranešimu dėl e, darbuotojų informavimo ir konsultavimo šiame pramoninėme procese. Europos, pra, e, Europos profsąjungų konfederacija sakė, kad šį pranešimą rems, tačiau dėja turėčiau turbūt dar pridurti, kad komisija irgi turėtų su mažiau paniekos e, žiūrėti į šį tekstą ir nedelsiant jį išsinagrinėti bei atsižvelgti į jį. Ketvirtas klausimas parama darbuotojų perkvalifikavimui, kurie e, prarado darbą dėl e, to, kad išsikėlė jo įmonės, dėl to, kad vyksta globalizacijos procesai. E, aš norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti, kad, reikėtų, kad tikrai būtų bloga, bloga politika, jeigu sumažintume tokios paramos lygį. Toliau mūsų Kitas punktas. Mūsų komitetas e, turėtų e, pasigilinti į tai, su kokiomis sveikatos problemomis susiduria plieno e, srityje dirbantis darbuotojai, su kokiu stresu, su kokiais raumenų ir e, kaulų su kokiamis raumenų ir kaulų problemomis. Ir taip pat turėtumėm, skaičiuodami jų pensijas, e, įvesti ir tokius kintamosius. Tai tiek yra e, įvesta naujų elementų į nuomonę. Manau, kad kiekvienas iš jūsų taip pat dar galės ją papildyti. Ačiū, brangus kolegos. Toliau socialdemokratų frakcijos. E, šešėlinius pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Prieš pasigilinamas į esmę norėčiau mm, pritarti kolegai, kuris minėjo Liežo e, darbuotoją, kuris nusižudė. E, iš tiesų tai yra tragiškas įvykis ir jis mums turi priminti, kad tie gamyklų uždarimai labai didelę sumaištį kelia darbuotojų tarpe ir ES turi e, rasti priemonių, kaip galima veikti šioje srityje. Ir komisijai, ko gero, reikėtų taip pat priminti, kad labai svarbu imtis atitinkamų priemonių, kad e, būtų suteikiama psichologinė pagalba žmonėms, kurie nukenčia nuo e, įmonių uždarimo dėl mūsų kolegos nuomonės projekto. Aš čia matau labai nemažai temų, e, kurias norėčiau, kad ES imtųsi nagrinėti visom keturiom. Iš tiesų būtini invest, e, in, būtinos investicijos į e, pramonę, į nes restruktūrizacija vyksta, reikia peržiūrėti taisyklės, reikia pasižiūrėti, kaip padaryti taip, kad e, būtų lengviau e, galima skirti lėšų iš viešojo sektoriaus e, ir kaip Europai suteikti daugiau lėšų ir kaip pagerinti darbuotojų sąlygas. Visos tos temos yra labai svarbios ir su savo pakeitimais norėčiau tas temas papildyti ir išplėsti. Uh, E, čia galvoju ypatingai apie multinacionalinių įmonių strategiją. Reikėtų labai atidžiai žiūrėti į šį aspektą, ypatingai iš konkurencinio požiūrio taško. E, reikėtų galbūt, e, jeigu kas, jas geriau jau uždaryti, negu parduoti potencialiam konkurentui ir reikėtų kartų prieš uždarant įmonės, ieškoti naujų investitorių, pasižiūrėti, kokie gali būti planai kuriami e, tai, tos įmonės veiklai pakviesti. Reikėtų taip pat e, pabrėžti e, dempingo aspektą ir pabrėžti tai, kad e, aukštos technologijos yra labai svarbios e, labai svarbu investuoti taip pat ir į pagrindinius sektorius, taip pat reikia stiprinti E, serkas e, siūloma socialinį dialogą ir, e, kaip jau minėjau pradžioje, būtinas psichologinis palaikymas darbuotojams. Labai svarbu bendra pramoninė politika, kur būtų atitinkamai pritaikyti visų šalių teisės aktai. Tai štai tiek norėjau papildyti kaip šešininis pranešėjimas. Ačiū, Frederikai. Toliau Filip, Filip, Filip Benjan nuo liberalų frakcijos. Ačiū. Pirmiausia, ačiū pranešėjui už nuomonę šiuo labai svarbiu klausimu, nes plieno pramonė tebėra ir tikimės ir ateity išliks svarbi Europoje ir svarbi kartu ir kitiems inžinerijos, statybos sektoriams. Tad mums iš tikrųjų e, reikėtų stiprios plieno, e, plieno, e, plieno sektoriaus. O iš tikrųjų vyko, vyko daug pokyčių, aš kartu pritarčiau ką tik pasakytiems žodžiams dėl tarptautinių didelių konservų, koncernų, galiu pritarti tam, kas buvo pasakyta dėl socialinio dempingo. Tie dalykai susiję. Bet kita vertus yra daugybė ir kitokių veiksnių, dėl kurių, kurie lemia šį sektorių ir mes turėtume dėmesį sutelkti ir į kitus veiksnius. E, sakykime, valdymo klausimus, e, paprast, e, įmonių vadovybės klausimus, vadovybė paprastai siekia gauti kuo didesnį pelną, tačiau iš tikrųjų labai daugybė klausimų susiję su tuo klausimu. Taip, dalis jų susiję su ir dempingu, ir kartu kiti susiję su energetikos kainų kilimu, tad mes turėtume įvertinti visus veiksnius, užuot sutelkę dėmesį į 1. Be to, dabar žiūrint į komisijos komunikatą skirtą šiam klausimui, tai ten atkreipiau dėmesį, kad e, valstybės pagalbos e, taisyklės irgi labai svarbios, jos turėtų būti e, tokios, kad būtų skatinami moksliniai tyrimai. Tad tokiu būdu iš tikrųjų galbūt reikėtų panaudoti turimas priemonės veiksmingiau. Toliau dar lėšos mokymo švietimo klausimams. Tai yra labai svarbu pramoniai persiorientuojant. Labai svarbu dirbti su šiuo klausimu ir aš pasirengęs dirbti kartu su pranešėju. Ačiū. Pirmininkas. Labai ačiū. Dabar e, Europos komisijos vardu e, dar norėtų pakalbėti. E, Pirmas dalykas, kurį norėjau pasakyti, ačiū E, žimtumo ir darbo reikalų komitetui už tai, kad e, leido man čia pasisakyti. Aš esu šia, e, ponas Veligrini, dirbu klausimės susijusiai su metalu. Ir labai svarbus buvo iškelti pranešėjų klausimai. Du, klau, du, dviem dalykams mes pritarėme, būtinas bendra vizija, kadangi labai dažnai kuriame tokias politikas e, iš Europos e, politikos, iš Europos komisijos ir parlamento pusės, bet e, nesuderiname tarpusavėje. Tad reikėtų, kad įvairūs sektoriai ir komisijos skyriai, išė, išeina taip, kad e, Europoje skyriai nebūtinai tarpusavėje visada susikalba. E, mes baigiame e, studiją, kaip viskas turėtų veikti, o dabar komisijos tinklalapyje matome, kad jau yra e, žymus pasistumėjimas plieno klausimų. Dažnai plieno klausimas e, nebuvo pakankamai giliai nagrinėjimas, o dabar krizės metu matome, kad e, e, sektorius labai nukentėjo. Toliau pritarčiau tam dalykui, kad nuoseka sutarties pasirašymo. E, kai kurie pramonės sektoriai labai kenčia nuo konkurencijos, reikia teikti geresnę paramą mokslo tyriamajam darbui. E, e, toliau vėlgi, kalbant apie restruktūrizaciją, reikia ar nereikia įterpti plieną, bus viešosios konsultacijos ir bus galima apie tai padiskutuoti. Socialinė dimensija e, yra didžiulis prioritetas, kalbant apie plieną, jūs minėjote Liežo tragišką atvejį ir tai yra iš tiesų uh, labai konkretūs dalykai, dėl to, dėl to socialinė dimensija absoliučiai reikalinga, nes restruktūrizacija dar ir toliau vyks, kadangi vyksta globalizacijos procesai. Ir be to mes pereisime prie elektrinių e, plieno lydimo krosnių, būtent dėl aplinkos apsaugos mes naudosime tas elektrinės klosnis, bet jos reikalauja mažiau darbo vietų. Vadinasi, sugriausime egzistuojančias e, darbo vietas ir šalia tų mano paminėtų dalykų dar reikalingas atitinkamas uh, E, mokymas, atitinkamas švietimas. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paliesti, kaip jau minėjote, dabar yra, dabar siaučia krizė, labai kenčia nuo to pieno, plieno sektorius, e, nukenčia automobilių gamyba, Ir visi komisijos planai rodo, kad iki 30 metų plieno poreikis labai padidės. Mes ir toliau turime išlikti stambus gamintojai Europoje. Vienas iš parlamentarų minėjo, kad nereikia galvoti apie protekcionistinę politiką, bet gerai panaudoti mūsų turimus komercinės apsaugos instrumentus. Parlamentas ir taryba turi e, kaip galima greičiau kurti atitinkamus teisės aktus, kurie būtų nukreipti į šią sritį. Turiu dar daug ką pasakyti, tačiau žinau, kad laikas ribotas. Labai ačiū ir baigiant tada e, pranešėjas. Patrikai, jums skiriu e, dvi minutės, nes po to mes jau balsuosim. Ar galima? Taip, taip. Norėčiau pirmiausia padėkoti visiems e, kolegoms kalbėjusiems, išsakiusiems nuomonę. Šiaip iš tikrųjų požiūriai nesiskiria mūsų, nes mes mūsų, tikrai turim tokią solidžią darbo bazę, pagrindą pritarčiau tam, kas buvo pasakyta, ypač Eriko Dardeno pasiūlymams, būtent dėl e, bendrosios pramonės politikos klausimų. O kalbant apie priekybos politiką, tai ar reikėtų e, sustiprinti šią dimensiją? Suprantama, tokios rinkos E, suprantama, juose kyla konkurencinė situacija, kurią reikia atlaikyti. Ir todėl tikrai e, sutinku su tuo, kad e, šiaip jau per ateinančias dienas mes dar turėtume gerokai padirbėti su šitą nuomonę, ją pagerinti. Pirmininkas, labai ačiū Patrikai. Tad spalio 24 dieną iki 12 valandos dar galima teikti pakeitimo pasiūlymų. O dabar Dabar balsuosim. Labai svarbu, kad turėtumėt balsavimo korteles. Tai tikrai e, padėtų. E, socialinė, ekonominės ir pinigų sąjungos dimensija. E, Pone Bereš parengė nuomonę. Tad turim du sąrašus E, būtent ta nuomonė buvo parengta dėl komisijos pranešimo komunikato. Tad kas dabar nuo 1 iki 11, kas už? Ačiū. Kas prieš? Ačiū. Ar būtų susilaikiusių? Ne, vis dėlto reikia dar kartą balsuoti elektroniškai. Pradedam balsuoti. Taip, ar visi balsavot? Taip, taip matom rezultatą. 17 balsavo už, 12 prieš. Tad 17 prieš 12, ačiū. Toliau antras pakeitimo pasiūlymas ponios Kornelisen ir kitų, kas už šį antrą pakeitimo pasiūlymą, kas prieš. Ir čia nelabai aiški padėtis, tad dar kartą balsuokim elektroniškai. Prašom, pradedam balsuoti. Ačiū. Baigiam balsuoti. Rezultatas balsavimo štai toks. 16 balsavo už, 19 prieš, tad atmestas antras pakeitimo pasiūlymas, trečias pakeitimo pasiūlymas, kas už, Aiški dauguma, kas prieš. Nieko, niekas nebalsuoja prieš. Toliau ketvirtas pakeitimo pasiūlymas atsiimtas, tad mes dėl jo nebalsuosim. Balsuojam dėl penkto pakeitimo. Kas už penktą pakeitimą? Ačiū, kas prieš. Dauguma atmetė penktą pakeitimą. Šeštas pakeitimo pasiūlymas atsiimtas. Aštuntas, kas balsuoja už aštuntą pakeitimų pasiūlymą, kas prieš. Puiku. Ne, vis dėlto reikia dar balsuoti elektroniškai. Prašom, dėl aštunto pakeitimo pasiūlymo. Kaip sakiau, šeštą pakeitimo pasiūlymą autoriai jo atsijėmė. Mes balsuojam Ne, pirmiausia dabar, tai dėl kurio mes balsuojam pirmiausia. Dar kartą, dėl aštunto e, pakeitimo, Filip Enbe, kas, kas už, kas prieš. Ne, matau, kad vis dėlto neaišku, balsuosim e, elektroniškai. Pradedam balsuoti. Labai ačiū. E, balsuoti baigiam, matom rezultatą. 18 balsavo už, 16 prieš. Tad, Filipai, jūs laimėjot. Devintas pakeitimo pasiūlymas e, atsiimtas, dešimtas pakeitimo pasiūlymas ponios Kornelisen ir kitų, kas už, kas prieš. Vėlgi teks balsuoti elektroniškai. Pradedam balsuoti. Labai ačiū. Balsuoti baigia. Matom balsavimo rezultatą. 17 balsavo už, 16 prieš. E, sveikinu pranešimo autorius. Na ir dabar e, balsuosim e, už elektroniškai dėl to paskui, galutinio, galutinai. Taip, balsuoti baigiam. Matom rezultatą. Rezultatas gerai atrodo. 28 balsavo už, 6 6 prieš, 2 susilaikė. Toliau tada pereikim prie kito pranešimo, ponios Beriš. Tad blokas nuo 1 iki 10. Kas už, kas prieš. Matau, kad, ne, vis dėlto, kad tikrai aiškiai, aiškus būtų rezultatas, balsuokime elektroniškai. Taip, nu, pirmas ir dešimt, tai yra e, išsijungia pirmininko mikrofonas, vertėjai nelabai girdi. Tad taip, pabalsavom, baigiam balsuoti. 17 balsavo už, 16 prieš, 2 susilaikė. Taip, čia buvo pirmas pakeitimo pakeitimas. Antras pakeitimo pasiūlymas Kornelisen ir kiti. Kas už? Prašom, kas dar nori kalbėti. Noriu paklausti, koks pirmo balsavimo rezultatas? Pirmininkas. Rezultatas buvo toks. 17 balsavo už, 16 prieš, o 2 susilaikė. Tad priimtas tas pirmas pakeitimo pasiūlymas. Nes taip, užtenka tokios daugumos, kokia buvo. Dabar antras pakeitimo pasiūlymas, jo autoriai Kornelisen ir kiti, kas už, kas prieš. Puiku. Elektroniškai teks dar balsuoti, nes ne, neaišku, ar susidarė dauguma vienoje ar kitoje pusėje. Prašom, balsuokit, balsuoti baigiam. Rezultatas toks. 18 už, 17 prieš, vienas susilaikė. Tad priėmėm antrą pakeitimo pasiūlymą. Trečias pakeitimo pasiūlymas. Be, kas už, kas prieš. E, balsuokime elektroniškai. Prašom, pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Matom balsavimo rezultatą. 17 balsavo už, 20 e, prieš, ir susilaikiusių nebuvo, tad e, ketvirtas pakeitimas atmestas. Penktą pakeitimą jo autoriai atsijėmė. Ketvirtas pakeitimas kas už, kas prieš. Balsuokime elektroniškai. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. 17 balsavo už, 12, 20 prieš, tad atmestas. Toliau septintas pakeitimo pasiūlymas, jo autoriai tie patys. Kas už, kas prieš. Dauguma, tad dauguma e, prieš, atmestas. Toliau. Šeštas pakeitimo pasiūlymas, kas už, kas prieš E, atmestas pakeitimas, aiški dauguma. Toliau aštuntas pakeitimo pasiūlymas, kas už, taip, e, kas prieš, atrodo, dauguma e, pasisakė, balsavo prieš, devintą pakeitimo pasiūlymą jo autorius atsijėmė, vienuoliktas pakeitimas susijęs su pirmu ir dešimtu, kas už dešimtą, vienuoliktą pakeitimą, kas prieš, vėlgi ta pati e, dauguma prieš, tad 12 e, pakeitimo pasiūlymas atsiimtas, 13 Phil Benjon kas už, kas prieš, dauguma pasisakė prieš, atsi, e, nepatvirtintas pakeitimas, 14 pakeitimas kas už, kas prieš, Mm, vėlgi nematyti, ar susidarė vienokia ar kitokia dauguma. Balsuokime elektroniškai. Prašom, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam, bet tiesiog norėjom pasitikrinti, dabar aišku. 15 balsavo už, 20 prieš. Tad dabar 15 pakeitimas, kas už, kas prieš. Vėlgi atmestas 15 pakeitimo pasiūlymas. Na ir dabar balsuokim e, už dėl visos nuomonės, elektroniškai balsuokim. Balsuoti baigiam. Rezultatas toks. 17 už, 17 prieš, 2 susilaikė, tad atmesta nuomonė. Toliau. Dabar perinam prie paties e, klausimo žodžiu, e, atsakymo į jį, e, atsakymą į jį tvirtinimo. Dabar ispaniškai bus kalbama. Ačiū, ponė pirmininkė. Nežinau, ar mes dabar suvokiam, e, kas dabar bus daroma. Tad e, vėlgi e, čia kalbėsim apie šitą atsakymų žodinį klausimą tvirtinimą. Bet kita vertus, aš noriu tik tai atkreipti dėmesį į tai, kad mes nesilaikom procedūros e, darbo tvarkos, nes čia e, matėm, kad dėl ne vieno pakeitimo buvo balsuojama beveik vienoda, vienoda dauguma už ir prieš. Nežinau dabar, kaip tada tie visi pakeitimai. E, ar čia reikia iš tikrųjų daugumos griežta šiaip jau žodžio prasme? Labai ačiū. Aš manyčiau, kad e, reikėtų atsižvelgti vis dėlto į balsavimo rezultatus, ne tai, kad čia mes balsavom prieš, nes juk nemažai elementų kurie mūsų manimų prieštarauja e, šiaip jau sutarties nuostatoms ir valstybių narių, kertasi su valstybių narių kompetencija. Tad čia vėlgi čia daugiausia socialistai šiam kontekste paminėtini. Señor presidente, la segunda observación es absolutamente ridícula y la. Pone pirmininkė, taip, bet dabar ta pastaroji pastaba yra juokinga, nes e, iš tikrųjų čia ne, negalima kalbėti, kad e, tai prieštarauja konstitucijai. E, bet kita vertus, juk parlamentas turi teisę išdėstyti savo nuomonę, nes jeigu jau mums dabar būtų e, užspaustos burnos, tai tada išvaikykim šitą parlamentą. Pirmininkas. Ne, vis dėlto mes turėtume balsuoti. O dabar e, kitas punktas, e, dėl kurio balsuotume, tai tada e, atsakymo į žodinį klausimą tvirtinimas. Tad jau turbūt pasirengę. Čia kaip tik matėm, kad kaip smarkiai išsiskyrė politinės nuomonės. Uh, Bet dabar pereikim prie kito darbo tvarkės punkto Tatjanos Ždanokos nuomonės dėl atrank, darbo rinkos atrankinio tyrimo e, organizavimo. Ketvirtas pakeitimo pasiūlymas, kas už, kas prieš. Aiški dauguma, atmestas ketvirtas pakeitimas. E, penkta, nuo penkto iki aštunto imtinai pakeitimo pasiūlymų. Kas balsuoja už, kas prieš, E, atmesti šie keturi pakeitimo pasiūlymai. Toliau žodinis pakeitimas dėl antro vadinamo biudžeto. Ar nori kas nors kalbėti? Niekas nieko nenori pasakyti. Antras biudžetas, kas už? Aiški dauguma. Priimta. Toliau kompromisinis e, kompromisas, pirmas komprom, kompromisas E, kas už, kas prieš, e, kompromisas F, aiški dauguma, e, kompromisas G, aiški dauguma, ačiū. 24 pakeitimas ponia Esaja, kas už, aiš, ačiū. Toliau kompromisas A, dauguma aiškiai pasisakė, kompromisas B. Ir čia aiški dauguma matyti. Toliau antras pakeitimo pasiūlymas e, pranešėjo, kas už, kas prieš. Ačiū. Atmestas C kompromisas, kas už, aiški dauguma, labai ačiū. D kompromisas, balsuokim dėl jo, irgi aiški, aiški dauguma už. Toliau pakeitimas numeris 18, autorius Kostelo, priimtas. Ir galiausia balsuojam elektroniškai dėl viso dokumento. Balsuoti baigiam. 32, ne, atsiprašau, 32 balsavo už, 2 prieš, 3 susilaikė. Tad taip. Tad dabar dar balsuoti baigiam, rezultatas 30 už, 2 prieš, 3 susilaikė. Na ir dabar toliau. Kitas klausimas, e, ar dėrėtis ar ne. Reikėtų bent jau 26 e, už tai pasisakančių, tad atrodo, galim pradėti balsuoti. Baigiam balsuoti. 31 balsavo už, 3 prieš, 2 susilaikė. Labai ačiū. Ir tą progą noriu pasveikinti e, autorius. Kitas darbo tvarkės punktas. Pono Lamberto pranešimas. Dabar e, kompromisas B. Kas dėl jo balsuoja? Priimtinas turbūt C. Kas už, kas prieš. Taip, aiški dauguma už kompromisą C balsavo kompromisinį pasiūlymą. Aš maniau, kad vis dėlto dauguma už balsavo. Toliau 14 pakeitimas, kas balsuoja už jį, kas prieš. Aiški dauguma balsavo už. 15 pakeitimas. E, e, ponia Juta, jo autorė, kas už, kas prieš Niekas, tai yra visi balsavo už. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, aiški dauguma balsavo už šį pakeitimą. Kompromisinis pakeitimas D, kas už, dauguma, aiški dauguma už. 18 pakeitimas, kas balsuoja už, kas prieš. aiški dauguma prieš, tad šis pakeitimas atmestas toliau. 20. Phil Benion e, autorius, kas už, kas prieš, aiški dauguma e, pasisakė už. Toliau kolegės Antigonė, Antigonės pakeitimo pasiūlymas, e, aiški dauguma už, buvo 21 pakeitimo pasiūlymas. Kompromisinis variantas E, kas už, kas prieš, 25 pakeitimo pasiūlymas, e, Jean Lambert, jo e, autorius, balsavom už tą tiek. Labai ačiū. Dabar visi balsavom už. Dabar pereinam prie kompromisinio F e, pakeitimo, kas aiški dauguma už. Pirmas pakeitimo pasiūlymas Lamberto E, aiškiai dauguma pasisakė už ir toliau kompromisinis variantas A, dauguma už. Ir toliau ponios Antigonės pakeitimas numeris 3, aiškiai dauguma balsavo už. Na ir dabar galim balsuoti dėl visos, e, dėl viso pranešimo, kurio autorius ponas Lambertas. Baigiam balsuoti. Dabar matyti balsavimo rezultatas. 33 balsavo už, 2 prieš, e, susilaikiusių nebuvo. Noriu pasveikinti ponas Žan Žin e, Lambertą. Toliau pereisim prie kolegos Kaza pakeitimo pasiūlymo Europos mažmeninės priekybos veiksmų plano. Dabar kompromisinis pasiūlymas A, kas už. Trečias pakeitimas, kas už. Ačiū, kas prieš. Man atrodė, kad tarsi pritarta, bet vis dėlto, kad būtume tikri, balsuokime elektroniškai. Prašom, bal, pradedam balsuoti. taip matau, e, kaip dabar ne, ne visai aiškus rezultatas. Aš norėčiau tik tai, taip, norėčiau būti tikras, ar, ar trečias pakeitimas. Puiku. Gerai, tai tada gal balsuokim vis dėlto elektroniškai, kad būtume tikri. Balsuojam dėl trečio pakeitimo. Baigiam balsuoti. Rezultatas matyti. 20 e, už, 16 prieš ir susilaikiusių nebuvo. Tad puiku, patvirtinom. Pufakis e, pakeitimas, kas už, aiški dauguma pasisakė už, penktas pakeitimas. Irgi e, taip, jokių problemų, kas už, matau, aiški dauguma kita dalis to paties pakeitimo, dėl jos balsuojam, kas už, kas prieš. Ne, nematyti aiškaus rezultato, balsuojam elektroniškai dėl antros dalies. Devyniolika balsavo už, šešiolika prieš, ne, nebuvo susilaikiusių. Toliau perinam prie B kompromisinio pakeitimo, aiški dauguma balsuoja už Dešimtas pakeitimo pasiūlymas, ponas Gukakis, jų autorius, aiškiai dauguma pasisakė už jį. Vienuoliktas pakeitimo pasiūlymas e, dėl dviejų dalių balsuosim. Pirmos dalies aiški dauguma balsavo už, dabar balsuojam dėl atros dalies. Čia Alde frakcija pateikė žodinį pakeitimą, niekas neprieštaravo, kas balsuoja už antrą dalį. E, aiški dauguma pasisakė už antrą dalį, balsavo. Tad kas balsuoja prieš, niekas atrodo. Kas, vėl, kas prieš? Dauguma prieš. Nes mano, mano instrukcijose parašyta, kad mes balsavom už pirmą dalį šito pakeitimo, tačiau dėl antros dalies ne. Taip, bet rezultatas gana aiškus buvo, nes antroji daly pasakyta, kad kad šiaip jau bals, dėl antros dalies mes jau balsavom iš tikrųjų pirmininkas. Tad tada Taip, bet taip, iš tikrųjų mes balsavom dėl pirmos dalies ir tada tas antros dalies balsavimo rezultatas aiškus. Tad balsuokim iš naujo dėl pirmos dalies, kas prieš, kas, kas už, kas prieš, prieš, ne, balsuokim elektroniškai. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. 17 balsavo už, 16 prieš, 2 susilaikė. Dabar balsuojam dėl antros dalies. Kas balsuoja už? Aiški dauguma. Priimtas antra, e, pakeitimas dėl antros dalies. Toliau tre, 13 e, pakeitimas. Kas už? Aiški dauguma balsavo už. 14 pakeitimas. Čia irgi žodinis pakeitimas. Kas balsuoja už? E, taip, aiški dauguma. Toliau 15 pakeitimas Kas balsuoja dėl 15, aiški, aiški dauguma. C kompromisinis e, variantas. Aiški dauguma pasisakė už, priimta. Toliau 20 pakeitimas ir čia aiški dauguma pasisakė už 21 pakeitimas. Čia balsuojam dalimis. Pirmiausia, dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš, matau, keli balsavo prieš, priimta. Antra dalis, balsuojam dėl jos, kas už, Kas prieš? Ne, reikės dar balsuoti elektroniškai. Tad balsuojam dėl antros dalies šito pakeitimo. Dabar balsuoti baigiam, matom rezultatą. 16 balsavo už, 15 prieš. Ir tada pereikim prie D kompromisinio varianto, kas už. Taip, aiški, aiškus rezultatas, labai ačiū. 20, Ketvirtas pakeitimo pasiūlymas. Kas už? Aiški dauguma. 25 pakeitimas. Kas už, kas prieš? Aiški dauguma pasisakė už. 26 pakeitimas, kas už jį balsuojat, čia irgi susiję. Galim, gal, gal, galim balsuoti dėl 26 iki 31 imtinai pakeitimo pasiūlymų. Ne, Ne, vis dėlto tada atskirai. Atskirai. Balsuojam dėl 26. Kas už jį? Aiški dauguma už. 27 pakeitimas. Kas balsuoja už? Ačiū. Priimtas. 28 pakeitimas. Kas už? Vėlgi, ne, kas prieš? Ne, vis dėlto teks e, elektroniškai balsuoti. Prašom, pradedam balsuoti. Dėl 28 pakeitimo. E, balsuoti baigiam. 23 už, 13 prieš. Balsuojam dėl 29. Kas už? Kas prieš? Balsuojam dar kartą elektroniškai. Dėl 29 pakeitimo. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. 19 balsavo už, 13 prieš, o 3 susilaikė. Tad priimtas. 30 pakeitimas. Dauguma aiškiai pasisakė už. 31 pakeitimas. Aiškiai dauguma balsavo už. Priimta. Ir galiausia balsuosime elektroniškai dėl e, visos nuomonės. Prašom, balsuoti baigiam. Matom balsavimo rezultatą. 34 pasisakė už, 2 balsavo prieš, e, susilaikiusių nebuvo. Tad nuoširdžiai noriu pasveikinti e, poną Kasą ir, ir kitus. Labai ačiū. Ich darf darauf hinweisen, diejenigen, die etwas später kamen, die Abstimmung. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, pavėlavusių dėmesį, kad dėl Harkin e, pranešimo nebalsuojame, kadangi kilo techninių problemų. Taigi, jeigu kažkas turi bėgti į kitus posėdžius, tai prašom, kadangi balsavimas baigtas, dabar šnekėsime kitais klausimais. E, turėtumėm aptarinėti 12 klausimą, tačiau jau aumen dar nėra, tad pereiname prie 20 ir 21 klausimo kurių svarstymas darbo tvarkėje buvo pagreitintas. Frederik Darden, du pranešimai, taigi tavęs labai atidžiai išklausysime. Merci, prezident, je vous propose. Ačiū pirmininkė. Siūlau vienu pasisakymu abu du pranešimus apimti, jeigu visi tam pritartų. Taigi mes čia kalbėjome apie atsižvelgimą į pakeitimus, tačiau norėčiau paliesti savo nuomonės projekto filosofiją, e, kuo remiausi rašydamas tą pranešimą ir papildomus pra pakeitimus. Frakcijoje galvojame, kad tie pasiūlymai nėra e, teisingi, nes daugiau liberalizacijos struktūrose tikrai nepagerins nei kokybės, nei E, prieinamumo geležinkelių ir nepagerins jų konkurencingumo kitų transporto priemonių atžvilgių bei nesumažins kainos vartotojams. Taigi tokiame kontekste galėjome rinktis arba tiesiog e, pateikti nuomonių atmetim, e, pakeitimo atmetimo nuomonę arba viską niuansuoti, e, kas leistų e, E, šiek tiek, šiek tiek sušvelninti tų pasiūlymų prasme. Na ir dabar remiantis, mes naudojome e, tuos pakeitimus tam, kad įtakotumėm galutinę teksto redakciją. Dėl valdymo mūsų tikslas yra visas tas kinų sienas sugerinti tarp įvairių fondų struktūrų ir griežtai jas atskirti. E, kalbant apie viešasias paslaugas, tai siūlome visiškai atsisakyti komisijos e, pasiūlymo, kad nacionalinė institucija galėtų tiesiai dalinti, kon, e, pasirašinėti kontraktus. E, ir trečia, kad būtų atidėta e, įsigaliojimo data. Taigi personalo apsauga, personalo perkelimas, išlaikant jų teises, socialinio dialogo stiprinimas, E, teisių atitinkamų taikymas personalui, e, taip pat e, abipusiškumas tarp valstybių narių. Pakeitimų daug ir galiu konstatuoti, kad kalbant apie valdymą ir prievolės, kurios tenka viešajam, viešosioms paslaugoms, EPP labai pritarė socialiniams, socialiniams tikslams kaip ir žalieji, ir guoja, ir Aldė. Aš labai laukiau, kai pasisakys kolegos, nes kartais kyla ir didelių prieštaravimų bei kardinaliai priešingų prie, e, nuomonių. Tai štai ką norėjau pasakyti apibendrindamas ir jeigu mes ruošiame kompromisus, tai tam, kad E, tie visi pasiūlyti pakeitimai būtų suderinti tarpusavyje ir kad jie kažkam pasitarnautų. Dėkoju, brangus Frederikai. Dabar e, Žašpan iš Luksemburgo pasisakys. Ačiū Tomai, ačiū pirmininkė. Aš visiškai pritariu tam, ką sakė Frederik Dardan. Taip mes turėjome padaryti atitinkamą pasirinkimą. Ir mes manome, kad jeigu visiškai atmestume šitą sudėtingą klausimą, tai tas neturėtų didžiulės prasmės. Europos e, geležinkeliai Europoje turi renktis būsimiems iššūkiams. Frederikas kalbėjo apie didžiąją kinų sieną. Tai reiškia, kad e, transporto komitete mes visada pabrėžėme tą faktą, kad neturėsime Europoje vieningo geležinkelių tinklo ir kad struktūrų, kultūrų įvairovė e, regionuose bei teritorijose yra toks faktorius, į kurį būtinai reikia atsižvelgti. Taigi, mes turime palikti tam tikrą lankstumą valstybėms narėms, kad šios galėtų savo, mm, savo paslaugas teikti kaip galima geresnėms sąlygom klientui. Nes antraip kils labai didžiulių komplikacijų administraciniam lygmenį. Iš tiesų, e, kaip minėjo ponas Darden, mes turime e, ir veikimui, ir mokymui, ir sertifikavimui skirti didesnį dėmesį. Kai kas mano, kad e, darbo sąlygos neapima saugumo, tačiau aš manau, kad yra priešingai, yra labai glaudus ryšys tarptų dalykų ir tą reikia pabrėžti. Jei e, pavyzdžiui, transporto komitetas iš naujo pradėtų nagrinėti šį pranešimą, tai reikia numatyti didesnį e, saugumo aspektą, geresnį saugumo aspekto iš, išdėstymą. E, reikia remtis Yra tokia nuomonė, kad reikia remtis egzistuojančiais teisės aktais, tačiau aš manyčiau, kad reikia nueiti dar toliau. Frederik Darden bei kiti tikiu, kad ras kažkokius kompromisus. Pirmininkas, ačiū. Čia buvo pasisakymas EPP vardu, dabar liberalų vardu. Taip, Bakeris yra šešėlinis pranešėjas e, abiem klausimais, tačiau Jis kartu dalyvauja diskusijose ir dėrybose transporto komitete. Tad kolega ir e, aš e, iš tikrųjų kūruojam tuos pačius klausimus ir transporto komitete, tad mes e, tais klausimais dirbam ir tam kitame pagrindiniam komitete. Ir kaip tik todėl mes pateikėm nemažai pakeitimo pasiūlymų, nes iš tikrųjų reikėtų padaryti, kad mūsų geležinkelių sektorius išnaudotų visiškai turimą poten, potencialą. Mes turėtume tiesiog pakeisti tiesiog tą patį modulį. Uh, E, kuriuo veikia šis sektorius. Ir, ir tiesiog turėtume pasvarstyti, kokiais pagrindais galėtume to pasiekti. Na ir Dar noriu pabrėžti, kad rinkos atsiverimas, jo rezultatas tai nebūtinai socialinis dempingas ir tą rodo aiškus pavyzdžiai. Pažiūrėkite, Junktinė karalystė, Švedija, ten geležinkelių sektorius pasidarė atviras ir galima konstatuoti, kad yra vienintelės dvi valstybės, kuriuose geležinkelių sektorius, bent jau, sakykime, Junktinėje karalystėje, tai jis dvigubai net išsiplėtė. Tai tikrai geras pavyzdys ir, ir ten vėl darbo rinka nenukentėjo dėl to, priešingai padidėjo atlyginimai, e, padidėjo kartu darbo vietų šiame sektoriuje. Na, o dabartinė geležinkelių rinka ES netinkamai veikia. Ir jeigu mes toliau bandysim išlaikyti esamą padėtį, tai tada prasidės balkanizacijos procesas šiame sektoriuje ir tokiu būdu mes vargu pasieksim vieningą bendrą rinką. Tad iš tikrųjų reikėtų pagerinti e, sektorių ir e, tikrai reikėtų šiaip jau ne, ne, ne, ne, netelkti didžiausio dėmesio į vartotojo geležinkelių tinklų nepasitenkinimą. E, Aišku, valstybės narės gali nustatyti viešosios paslaugos prievolę. Tai irgi pasiteisina net ir jungtiniai karalystiai, sakykime, kai kalbam apie tolimuosius pervežimus, tai pasiteisina ir matom, kad padidėjo tokių paslaugų kiekis rinkoje. Tačiau geriausia tą būtų galima padaryti privalomų viešųjų konkursų būdu, tiesiog nustatant labai aiškias sąlygas, aiškias išimtis. Tad mes kaip tik ir pateikėm pakeitimo pasiūlymų visą tą siūlinimą. Ir tokiu būdu iš tikrųjų reikėtų, kad komisija laikytųsi nusistatytų e, datų, iki kurių teiktų pakeitimus, kad tikrai būtų galima plėsti geležinkelių, e, geležinkelių e, tinklus. Toliau dabar dėl streikų nuostatų tai čia yra šiaip jau ES taisyklių dėl geležinkelių darbuotojų darbo sąlygų, teisės į streikus ir tokiu būdu ir tokiu du papildomos socialinės nuostatos iš tikrųjų būtų perteklinės. Tad e, geležinkelių įmonės e, pirmiausia pačios gali prisidėti prie to, kad būtų su, sukūrė, sukūrėmos tinkamos vienu, sąžiningos e, da, sąlygos įmonėms. Ir būtent to siekiama geležinkelių paketu. Dabar dėl ekonominės pusiausviros testo, tai mes taip irgi pasisakom už tai, E, ir tam, kad, taip tam, kad būtų galima užtikrinti, kad e, ir, ir kitos šiaip jau e, viešosios paslaugos būtų tinkamai šiaip jau apsaugotos. Ta tiek. Ačiū. Jetzt für die Grünen, Elisabeth Schröder. Du bist der Shadow. Elisabeth Schröder, žaliųjų frakcijos vardu. Aš pateikiau visą eilę pakeitimų Norėčiau sužinoti, ką galvoja pranešėjas apie tuos pakeitimus, kuriuos pateikiau. Mums kaip frakcijai labai svarbi jo nuomonė. Tai yra pakeitimai susijęs su infrastruktūra, su infrastruktūros ir e, eksploatavimo e, atskirimu, e, taip pat e, dėl mūsų komiteto kompetencijos, e, o, tai, o taip pat pakeitimai susiję su e, darbuotojais. Savaime suprantama, kad paketas yra be galo sudėtingas ir užtraukiantis didžiulės pasiekmes valstybėse narėse, tačiau tuo pačiu metu manau, kad mes neturime slėptis nuo realybės šis sektorius patiria europeanizaciją visuotinę. Ir aišku, kad e, labai didelės įtakos viskas turi darbo vietoms. Sutinku su pranešėju dėl sertifikatų, dėl e, darbuotojų apsaugos, jeigu vyksta kažkokie struktūriniai pakeitimai, Darbuotojai turi didžiulę patirtį dirbantis, e, dirbantis tam tikrose srityse ir negalima taip imti jais ir atsikratyti. Jie turi didžiulę, didžiulę patirtį ir kaip su, jeigu siūlo komisija tą uh, e, atskirimą, tai tada tikrai uh, Mm, situacija, e, pasiekmes būtų didžiulis, Europa patirtų didžiulius nuostolius. Tad norėčiau sužinoti, ką konkrečiai šiuo klausimu mano pranešėjas. Kitas klausimas yra toks klausimas, kurį keliame netinkamu momentu. Viešojo transporto, tai yra viešojo transporto klausimas, kuris tebelieka atviras ir mes e, negalime pasilikti nuo šalyje tą klausimą nagrinėjant. Tai nėra susiję vien tik tai su Belgija ar Luksemburgu. Kitose šalyse irgi yra labai nemažai regionų, kuriuose yra, kurie yra labai nutolę nuo centro. Uh, ir būtina vystyti transporto tinklą. Prie to klausimo aš dar galvoju sugrįžti. Taigi mes kaip parlament, parlamentas pareiškėme tokią nuomonę, kad mes esame atsakingi už tokius regionus bendrojo intereso vardan. Labai E, tolimi regionai, tokie kaip regionai kažkur tai pasimetę Alpių viduryje, iš tiesų turi teisę e, turėti transporto ir susisiekimo tikslą. Mes radome atitinkamus teisės aktus, į kuriuos komisija neatsižvelgė. O man, e, e man, man dėl to labai nepatinka ir dėl to pateikiau atitinkamus e, pakeitimus. Dabar dėl e, viešojo intereso bendrųjų paslaugų. E, Galim, e, buvo tokia mintis, kad reikia Europoje e, įvesti tokią sistemą, kai naudojamasi tik vienu bilietu važiuojant iš vieno jos krašto į kitą. Aš e, sakyčiau, aš pritarčiau tokiai minčiai, iš tiesų labai patogu keliauti tik su vienu bilietu, tačiau kol kas tai yra labai sunku įgyvendinti, kadangi tarp didelių miestų egzistuoja dar didesni skirtumai. Nors mintis e, labai patraukli. E, ir žinote, tie skirtumai, e, tie skirtumai dažnai neįmanomi, neįmanomi išlyginti, kadangi, sakykime, su vienu bilietu kaip galima keliauti, jeigu skiriasi labai kaina viename mieste ir kitame, į kurį keliaujama. Uh, E, labai daug žmonių priklauso nuo viešojo transporto, e, bet žmonės dažnai nekeliauja vien dėl to, kad bilietai brangiai kainuoja. Mm, tačiau tokią situaciją labai e, reikėtų spręsti, reikėtų suteikti tiems žmonėms galimybę, sakykime, nuvažiuoti į miestą ir aplankyti teatrą štai dėl tokių priežasčių ir teikiau savo pakeitimus. Tai yra iš tiesų tokie klausimai, kurie man be galo rūpi. E, reikia turėti tokias struktūras, kurios tarnautų žmogaus labui. Ir norėčiau sužinoti, ką tuo klausimu galvoja pranešėjas. Ačiū, Elizabet. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Prašom prisistatyti. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, je voudrais tout d'abord remercier euh, le rapporteur. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už darbą, kurį įdėjote šios du e, pasiūlymus ir kartu už pakeitimo e, pasiūlymus. Iš tikrųjų, mes kalbam apie labai svarbų tekstą, labai svarbų geležinkelių sektoriui nes e, su tuo susi, tas tai vei, susiję su įmonių struktūra ir kartu apskritai regioninių paslaugų rinkos veikimu. Na, o prieš pakomentuodamas pakeitimus, jie man atrodo svarbus, pirmiausia, norėčiau pakomentuoti vieną labai svarbų pakeitimo pasiūlymą, būtent socialinę dimensiją. Komisijos pakeitimo e, pasiūlymų tikslas tai pagerinti uh, E, geležinkelio paslaugų kokybę ir e, kartu išplėsti jų, jų spektrą, jų kiekį piliečiams. Bet kita vertus, aišku, tai atliekant e, griežtai atsižvelgiant į darbuotojų teisės. Na ir ES teisės aktai jau numato geležinkelio sektoriaus darbuotojų darbo sąlygas, antai E, yra dokumentų, e, numato, kur, kur šiaip jau e, vėlgi numato tam tikras apsaugos priemonės darbuotojams, kai jie keičia, sakykime, darbdavį. Tad yra jau ES lygių nemažai taisyklių, kurios skirtos darbuotojų apsaugai kartu kolektyvinių susitarimų kontekste. Na, o valstybėse narėse, kurios atveria rinką konkurencijai, paminėtina Junktinė karalystė ir Švedija, čia jau buvo pasakyta, kad iš tikrųjų darbo vietų skaičius neišnyko, priešingai darbo vietų padaugėjo, padaugėjo tą ponas Benjonas paminėjo. Na ir e, komisija, manytų, kad e, atvėrimas rinkai neturėtų būti laikomas kaip grėsme darbuotojams. Priešingai, atvėrimas, atvėrimas rinkai sukuria darbo vietų. Dabar dėl reglamento, dėl e, viešųjų paslaugų, tai reglamentas numeris 137 numeris, ja, dėl jo pateikta nemažai pakeitimų, kuriems komisija negalėtų pritarti. Dabar dėl viešos, pas, viešųjų paslaugų e, siūlymo viešųjų e, konkursų keliu mes laikomės tokios nuostatomis ir manytume, e, kad e, tai tik tokiu būdu tada pasiektinas e, veiksmingumas 20-30 e, procentų. Ta rodo ne vien tik tai mūsų atlikti tyrimai, bet tą rodo ir valstybių narių patirtis, būtent ypač Vokietijos patirtis, kurios tą organizuoja viešaisiais konkursais. Uh, Tad vėlgi e, su viešaisiais pirkimais susijęs veiksmingumas. Ir kartu svarbu pabrėžti, kaip svarbu, e, e, kad lėšos tam klausimui skirtos būtų skaidrios. Tad mes iš tikrųjų komisiją nemanom, kad čia reikėtų numatyti šiuo požiūriu išimti būtent geležinkelių sektorija. Todėl komisija mano, kad visi tie pakeitimai, kuriais norima e, sušvelninti arba atmesti komisijos e, pasiūlymus dėl būtent tam tikrų paslaugų organizavimo viešųjų konkursų pagrindų, e, tai mums nepriimtini. Ne. Na ir dabar tai, kas siūloma, iš tikrųjų įmonės galės prisigerinti prie naujų struktūrų, e, turiu galvoje viešųjų konkursų organizavimą. Ir komisija siūlo tos nuostatos įsigaliojimą iki 18 metų. E, mes nepritarėm 29 metų datai kad valstybės narės galėtų tada tiesiai skirti konkursus, paskel... tai yra sutartis sudarinėti, nes tokiu būdu būtų pažeidžiamos skaidrumo nuostatos. Na ir toliau dėl mažos vertės e, kontraktų e, kurie galėtų būti skiriami tiesiogiai. Tai čia komisija siūlo 5 milijonus e, eurų ir e, dėl e, susijusių su tokiais kontraktais, kurių truk, e, trukmė būtų 15 metų, čia paminėtinas 10 milijonų skaičius. Toliau, dėl direktyvos 2012-304. Tai dėl būtent man, komisija manytų, kad taisyklės, kur, pagal kurias nauji rinkos veikėjai neturėtų būti diskriminuojami, tai komisijos manimų tam reikėtų numatyti aiškias skaidrės taisyklės ir šiuo požiūriu komisijos mūsų pasiūlymai tikrai yra lankstus, nes e, pagal mūsų siūlomas nuostatas e, būtų galima kartu išlaikyti tam tikras jau integruotas struktūras. Ir tokiu būdu būtų galima išvengti to kinų sienos e, poveikio. Na, o dėl komerc, komercinių paslaugų, kurios numatomos šiame pasiūlyme, tai labai svarbu, kaip sako pranešėjas, išlaikyti pusiausvyrą tarp viešųjų paslaugų kontraktų ir, vieš, ir komercinių paslaugų. Tad čia dabar siūloma uh, E, siūloma e, numatyti tam tikrus konkrečius kriterijus, pagal kuriuos būtų galima atlikti e, ekonomikos vadinamąjį testą. Na, o dėl tų priemonių turinio, tai mani, komisija nemano, kad jas reikėtų įtraukti į būtent teisės akto patį tekstą iš tikrųjų dabar komisijai suteikti įgaliojimai, kai ji peržiūrėjo pirmą geležinkelių paketą, iš tikrųjų suteikti įgaliojimai kartu ir laikytis tokios nuostatos ir šiuo atveju. Tad aš tikiu, kad e, visa tai, kas, ką mes išgirdom, kad tai padės pranešėjams ir toliau dirbti su šituo e, pranešimu. E, ir komisija, aišku, mielai pateiks papildomos informacijos šio komiteto nariams. Labai ačiū, panu Liežuo. O dabar pabaigai Frederikas. Pranešėjas. Gavai daug klausimų, tad dabar prašom pateikti daug atsakymų. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti frakcijoms ir šešėliniams pranešėjams teikiant pakeitimus. Taip pat norėčiau padėkoti jiems už pasisakymus. Ir komisijai norėčiau padėkoti už šio ryto pasisakymą. Turėčiau prisipažinti, kad prelegentų pastabos manęs visai nenustebino. Skaitydamas pakeitimus aš numačiau, kad gali būti būtent tokių pastabų. E, ir kaip jau minėjau įžangoje, E, jaučiu didelę paramą iš EPP, e iš pusės, iš žaliųjų pusės, mūsų nuomonė sutampa, o e, tie pakeitimai, kurie buvo pateikti, ja, tą irgi patvirtina. Galima, aišku, būtų nagrinėti vieną, visus pakeitimus pailiui, tačiau pasakysiu taip, kad tie pakeitimai, kurie buvo įterpti į kompromisus, tikrai bus dar viena tema mūsų artimiausiems posėdžiams kurią aptarsime. E, liberalų pakeitimas e, nedėra su mūsų keliamais tikslais. Aišku, e, stiprinti darb, gerinti darbo vietų kūrimą, gerinti transporto tinklą ir panašiai, tačiau nereikėtų pamiršti ir tokio aspekto kaip saugumas. Saugumas yra labai svarbus aspektas. Taip pat nereikėtų pamiršti prieinamumo aspekto, ypatingai kalbant apie tuos regionus, kurie yra prastai e, aptarnaujami transporto, kurie yra labai nutolę, e, žalieji labai e, teisingus pakeitimus pakeitė. Mes galime turėti bendrus tikslus, tačiau e, nebūtinai prie tų tikslų eisime tokiu pačiu keliu. Aišku, diskusijos viską išsprendžia, esu atviras visų jūsų argumentams ir žinau, kad kurdami kompromisus bei balsavimo sąrašus dar labai labai turtingai ir gausiai diskutuosime. Ačiū Frederikai. Iki 14 e, prašome lapkričio pakeisti, pateikti pakeitimus. Reikia kalbėti apie kompromisus, žinoma. E, balsuosime 26 lapkričio. E, kai kurie iš jų bus balsuojami plenarinėme posėdyje vasario mėnesyje. Labai bus įdomi diskusija. Toliau pranešėjo dėl ekonominės ir pinigų sąjungos nėra, bet gal vietoj pranešėjo kažkas norėtų pasisakyti, gal yra kažkas įgaliota, galbūt ponė Veres. Na gerai, sako pirmininkas. Čia Baori. E, Labai ačiū. Dabar mes jau galime detaliau aptarti visus klausimus, kurie buvo iškelti praeitų balsavimų metu. Kai buvo paskelbtas komisijos komunikatas, mes jį pasveikinome. Mes pasveikinome, nes iš tiesų manome, kad kai pradėjome kurti ekonominę ir pinigų sąjungą, atsirado ir socialinis aspektas. Reikia taip pat tos sąjungos socialinius aspektus apsvarstyti. Taigi socialinė dimensija reikalinga ir tokią idėją mes remiame. Taip pat mes pritarėme vadinamojo scoreboard e, minčiai, komisijos komunikate buvo iškelta tokia mintis, tai yra toks įrankis, kuris mums leidžia susidaryti išsamesnį e, situacijos vaizdą su daugiau niuansų. Mes manome, kad socialinės politikos srityje Europos Sąjungos galimybės yra gana ribotos. Ir valst valstybėse narėse situacija skiriasi, jų strategija nacionalinė skiriasi. Tad visus duomenys reikėtų surinkti, visus tuos skirtumus surinkti, išanalizuoti, apibendrinti. Taip pat e, yra ir tokių indikatorių kaip soci, socialinė. In, integracija, e, tai yra tokios mintys, kurias reikia vystyti toliau. E, bet kalbant apie socialinę e, dimensiją, tai valstybėse narėse teisinė bazė nevienoda. Be to juk yra ir e, nacionalinės ir Europos kompetencijos rytis. Problemų daug. Mes iš teksto norėtumėm kai kuriuos dalykus išbraukti, kai kuriuos dalykus tekste norėtumėm pataisyti. Tačiau manau, kad prieš tą padarant mums reikėtų dar labai dėl visko apsitarti. Žinoma, galiu tęsti toliau, galiu pradėti viską nuo pradžių ir pasakyti, kad išbraukti reikėtų F ir I, O, Q, X punktus. Mes taip pat norėtumėm išbraukti antrąją dalį. Dabar manau, kad detalių čia minėti neturėčiau pasakysiu pagrindinę mintį. Mes manome, kad reikia būtinai atsižvelgti į komisijos komunikatą. Mums jokiais būdais nereikia nukrypti nuo sutarties, o socialinė dimensija turi likti, social, likti nacionalinėme lygmenyje Mes turime ieškoti išeities ir neatsidurti aklavietėje. Strategija reikalinga. Ir ta strategija, kuriant parlamentas, labai prisidės. Mes norėtumėm, kad tekstas būtų daug labiau subalansuotas ir tikrai esame pasirengę su kolegomis tartis dėl įvairių detalių šiame tekste. Labai ačiū ponui Čiaba Ori, socialdemokratų atstovas dabar pasisakys. Ačiū pirmininkė. Dabar gyvename labai svarbius, svar, svarbų momentą. E, tai yra mūsų kadencijos pabaiga, atveriame naują E, skyrių ir dabar mes turėtumėm turėti drąsos vairuoti mūsų galingą mašiną toliau nesidarydami atgal. E, dabar piešiame naują, kuriame naują architektūrą ateičiai ir dabar e, diskutuojame apie tam tikrus dalykus, komisija siūlo kitus dalykus, tačiau nepakankamai drąsiai ta, toje naujoje architektūroje, kalbant apie ekonominius reikalus, piniginius reikalus, nereikia pamiršti socialinės e, dimensijos. E, ir deficitas, ir skola, ir e, kova dėl bendradarbiavimo, ir makroekonominiai įvairūs faktoriai įvairūs egzistuoja ES vykdomoje politikoje, tačiau kol kas, kalbant apie piliečius, apie jų darbą, apie e, e, Europos skubius veiksmus, kuri, kurių turi imtis sprendžiant krizės reikalus ir e, įgyvendinant Europą 2020 planus, pasigendame. Ir pagaliau jau pasigirdo mintis dėl socialinės dimensijos Dabar e, šis komitetas iš tiesų atliko didžiulį darbą ir socialinė dimensija pagaliau tapo tema, kurią nagrinėjame. E, dabar e, taryba nedalyvavo, labai gaila, kad balsuojant taryba nedalyvavo diskusijose. Diskusijos vyksta, turi vykti tarp trijų institucijų - parlamento, komisijos ir tarybos. Ir kolegai Ori norėčiau pasakyti, kad labai prieštaringos e, mintys kyla klausant parlamento, nacionalinių parlamentų, tačiau e, ne, neklausome, ką sako taryba. E, o taryba juk taria le, lemiamą žodį ir norėčiau pasakyti, kad e, dabar absurdiška yra diskutuoti apie komisijos komunikatą, kada diskusijose nedalyvauja valstybės narės. Ir norėčiau pakviesti kolegas ieškoti sprendimo, Žinoma, mūsų nuomonės skiriasi, tačiau tas nuomonės reikia derinti ir reikėtų būtinai toliau kalbėti apie socialinį aspektą. Ehm, socialistų frakcija teigiamai vertina komunikatą. E, mes džiaugiamės, kad galų gale turime kažką. E, ir dabar jau galime socialinį Um, socialinį aspektą pakelti į tą patį lygmenį kaip so, e, makroekonominiai aspektai. Dėl to pake, pateikėme kai kurių pakeitimų. E, pirmiausia, mums atrodo, kad labai svarbu paminėti, jog komisija kelia labai būtiną klausimą, e, tačiau reikėtų sekti, kaip toliau vyks, e, vyksta socialiniai, socialiniai neligumai. Reikėtų tiesiog e, išdrysti pažvelgti į veidrodį ir pasižiūrėti, kokiu tų priemonių reikėtų imtis. Komisija siūlo penkis elementus, tačiau kitų elementų trūksta. Ir būtent dėl to mes teikiame pakeitimus, kad galėtumėm pabrėžti kai kuriuos e, aspektus, tokius kaip e, vaikų skurdas, neligybė atlyginimų srityje, nes e, tokiu būdu galime susidaryti didesnį, geresnę nuomonę, iš kur atsiranda ekonomikoje Europoje spragos ir iš kur atsiranda tie visi neligumai. Žinoma, viską reikia labai e, kruopšiai analizuoti, o išanalizavus stiprinti politinius e, instrumentus, kurie galėtų pataisyti tą situaciją. Būtent e, taip elgiamės su makroekonomika ir šitoje srityje reikėtų elgtis panašiai. Būtų labai naudinga turėti tokius instrumentus, kurie, kurios leistų numatyti ir pataisyti iškilusias problemas. Tačiau e, tame komisijos komunikate mes pasigendame kai kurių aspektų. Pakankamai gerai nėra akcentuojamas socialinis disbalansas krizės e, kontekste, bet kokiu atveju krizė juk ir kilo daugiausia dėl, to, dėl tų socialinių lygumų valstybėse narėse mes negalime kurti vidaus rinkos, jeigu bus toks, toks didžiulis disbalansas. Ekonomikos, kurios skiriasi tarpusavyje, negali kurti vieno vieningo vieneto. Tuos skirtumus reikia mažinti. Jeigu darbo rinka, atlyginimai ir socialinė politika valstybėse narėse skirsis, Europos statyti mes negalėsime. Užuot E, konvergencijos politiką e, turėję, mes turime divergencijos politiką. Taigi reikėtų kažkaip e, išbristi iš tos situacijos, nes po kelių metų galų gale suvoksime, kad negalime turėti bendros valiutos be, be koordinuotos ir vienodos politikos. Po kelių metų mes suprasime, kad negalime turėti E, koordinuojamos ir harmoningos politikos, jeigu neturime nuoseklios socialinės, jeigu neturėsime nuoseklios socialinės politikos. E, taip pat e, kalbama apie jaunimo darbą, apie jaunimo judėjimą centro link, tačiau norėtumėm pasakyti, kad tai nėra tvarus sprendimas. Periferinės šalis negalės be savo, e, be, be savo žmogiškųjų išteklių vystytis. Nenormali visiškai situacija yra, kad iš periferijos važiuoja žmonės į centrą, ypatingai jaunimas. Reikėtų visiems europiečiams sutaikyti vien, e, su, su, numatyti vienodas sąlygas. Būtent čia slypėtų teisingas sprendimas pono Ori pozicija ankstesnėse pozicijose, e, diskusijose nėra pakankamai atvira. Tai nėra kažkokia socialistų propaganda rinkimų kontekste. Mes nekandidatuojame, aš nekandidatuoju į, kitus, į kitą kadenciją. Aš čia tiesiog rūpinuosi Europą jaunimu, žmonėmis ir norėčiau, kad nebekartotume tų klaidų, kurias darėme iki šiol ir kad e, pritartumėm komisijos mintims, pagal kurias galėtumėm kurti naują socialinę Europą, e, o socialinė Europa išgelbės Europą apskritai. Turime tęsti dialogą su kolegomis, tikrai e, nekalbu šališkai, aš tiesiog noriu, kad išbristumėm iš tos krizės ir kad visi iš jos išbristume, kartu. Ačiū, Alessandro. Iš tiesų, tema yra labai jautri ir svarbi. Galbūt šiek tiek viršijome mums skirtą laiką, reikėtų kalbėti trumpiau, nes e, nori pasisakyti ir kiti. Dėja neįjungtas kalbėtojo mikrofonas vertėjai nieko negirdi. Taip, čia vėl ponas Debakl e, yra šešėlinis pranešėjas, jis dėkoja pranešėjui parengusiam e, šį pranešimą, tačiau mes esam pateikę tam tikrų pastabų dėl pasiūlymo. Mes nesutinkam, kad čia vėlgi būtų automatiškai, automatiniai tam tikri stabilizatoriai ES lygių ar, ar tam tikri veiksniai, kurie išjudina tam tikrų veiksmų ėmimasi, tad mes tam esam pateikę E, pakeitimo pasiūlymų dėl atitinkamų pranešimo punktų. Aišku, galima geriau stebėti socialinius rodiklius ir, manyčiau, socialiniai rodikliai vaidina svarbų vaidmenį, e, papildant ekonominius rodiklius. Tačiau mes vis dėlto skeptiškai vertinam mintį, kad reikėtų į vieną švieslentę suplakti ir socialinius, ir ekonominius uh, E, rodiklius intelektinė prasme, tai yra nesąmonė. Nes e, turint galvoj galutinį rezultatą, tada, kuris bus, būtų gautas naudojant e, tuos mišrius rodiklius, tad tos vadinamosios mišrios švieslentės rezultatų lentelės mintis iš tikrųjų yra neaiški. Taip, būtų galima turėti socialinius rodiklius, E, kuriais mes tikrai galėtume pasikliauti ir, ir kurie, kuriuos galėtume suvokti. O šiaip mes toliau, aišku, džiaugiamės būsimom diskusijom ir per ateinančias savaitės mes toliau dirbsim šiuo klausimu. Pirmininkas, labai ačiū. Na, o dabar liberalai gal turėtų ką nors e, pasakyti, prašom, Elizabet. Taip, gal šiek tiek kai ką patikslinti vertėtų. Visi juk sutarėm dėl štai ko, kad reikia tam tikrų e, valdysenos e, svertų, nes kita vertus ne visus, sutarėm dėl to, kad ne visus socialinius klausimus galim išspręsti ES lygių. Yra tam tikrų dalykų, kurie reglamentuojami uh, E, valstybėse narėse. Mes turėtume siekti socialinės pusiausviros, ta prasme, e, taip, visi dėl to sutarėm, kad iš tikrųjų situacija nepasidarytų iškraipyta. E, turiu galvoj, sakykime, tokias turtingas ir maž... ar turtingus gyventojus sluoksnius ir mažiau pasiturinčius. Uh, Dėl automatinių pusiausvėros priemonių, tai čia neteisingai buvo interpretuojama to, komisijos pirminėme pasiūlyme nebuvo. Makro ekonominiai e, rodikliai yra svarbus, bet kita vertus e, jų vien nepakanka, e, tai yra problemiška. O problema yra ta, kad e, pusiau, tai yra e, at, at, takoskira tarp turtingų ir, ir skurdžių gyventojų didėja. Tokie dalykai mes turėtume, aišku, visi siekti, kad e, tie tokie socialiniai neligumai nedidėtų. Tas pasakytina ir apie turtingas valstybės narės. Ir, man atrodo, kaip tik apie tai kalbama ir komisijos komunikate, dėl kurio mes ir e, rengiam šį, šį pranešimą. Taip, reikėtų kalbėti apie aiškės kompetencijas, kalbant apie ekonomikos valdyseną, e, turim aiškiai atskirti ES ir valstybių narių kompetenciją E, aiškiai suvokiam metodus, tokius kaip atviro koordinavimosi metodą, e, kuriuo remiamasi. Tai, tai yra irgi vienas būdų, e, kuriuo būtų galima pasiekti komunikate nustatytų tikslų. Tie, kas nustato politinę darbo tvarkę, tai panašiai buvo pasielgta, kai diskutavom antai E, garantijų jaunimui klausimą. Visa tai patenka irgi į atviro koordinavimosi metodo apriepti. Dirbant kartu, dėl to mes tada, aišku, pasieksim rezultatų, kuri, kurie būtų naudingi visoms valstybėms narėms, ypač toms, kurie labiausia nukenčia nuo krizės. Uh, kurioms reikia solidarumo, bet tokiu būdu tai irgi e, vienintelis kelias būtų išbristi iš krizės. Tad Elizabet, labai ačiū, sako pirmininkas. Dabar aš dėl laiko trūkumo e, pats nekalbėsiu ir kolegai suteiksiu dvi minutės žodį. Elena Kur. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, Alejandro norėčiau porą žodžių tarti. Taip mes pasirengę diskutuoti su taryba ir galime surasti su jais sprendimą. Mes nenorime tos diskusijos išvengti, tačiau norime, kad jį vyktų kitokiais pagrindais. E, nereikėtų uždavinėti tokių klausimų, jeigu iš anksto žinome atsakymą. Jeigu norime užduoti kažkokius kitus klausimus, tai tie kiti klausimai turėtų būti nu, nukreipti į kitų tikslų siekimą. Suprantu socialistus. Žinoma, reikia naudoti visas galimybės e, vykdant rinkiminę kampaniją. Šiandiena yra kovos su skurdu diena. Todėl mes turime labai rimtai tą klausimą svarstyti. Manau, kad ES turi visą puokštę instrumentų. Kita vertus, tie instrumentai yra pakankamai riboti periferijos klausimus gali išspręsti struktūriniai fondai, tačiau iš kitos pusės pasi, pažiūrėjus ES neturi, nėra labai turtinga, o tų fondų nepakanka problemoms spręsti. Galima padėti kor, koordinuoti, galima padėti kurti analizės, e, kaupti patirtį, tačiau klausimų šių mes vietoj valstybių narių neišspręsime. Negalima tvirtinti, kad ES socialinės politikos srityje turi e, pasiūlyti kažkokiu tais visagalių sprendimų. Mes teikiame pasiūlymus, ieškome partnerių, ieškome sprendimų, tačiau reikėtų išvengti ėjimo tokiu keliu, kuris niekur neveda ir reikėtų vengti tokių projektų, kurie negali būti finansuojami iš fondų. Negalima paleisti automatiškų kažkokių mechanizmų, nes paprasčiausiai ES tam neturi pinigų, reikėtų atkreipti dėmesį į vairių šalių problemas. Ta ir darome, kai pradedame iniciatyvas jaunimo atžvilgių. ES tam skiria 6 milijonus, bet tai yra tik lašas jūroje. Galima, mes galime tik tai steigti pasiūlymus, galime e, kažkaip padrasinti, bet e, sąskaitas turi apmokėti valstybės narės. Žinoma, tą diskusiją galima tęsti toliau. Pakeitimus pateikite iki spalio 23 dienus tik anglų kalba, kadangi neturime laiko paskirti vertimui raštu o 5 lapkričio aptarinėsime tuos pakeitimus ir balsuosime. Plenarinėme posėdėje klausimas bus keliamas lapkritį. Ką tik svarstėme 14 darbo tvarkės punktą, o dabar pereiname prie 15. Socialinė apsauga visiems, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis. Prašom Vilija Blinkevičiūtė. Ačiū pirmininkė. Uh iš tiesų yra labai svarbu kad mūsų komitete turim galimybę parengti pranešimą dėl socialinės apsaugos visiems įskaitant ir savarankiškai dirbančius žmones. ir ypatingai svarbu šita tema kalbėti europos sąjungos lygmeniu kai stengiantis įveikti krizę valstybėse narėse E, viešieji finansai iš tiesų buvo smarkiai apkarpyti ir būtent, būtent tuo metu, kai dėl staiga padidėjusių bedarbių skaičiaus išaugo viešaisiais finansais remiamos socialinės apsaugos poreikis, o valstybinio socialinio draudimo e, biudžetams iš tikrųjų buvo suduotas papildomas smūgis, nes daugeliui žmonių netekus darbo arba sumažėjus atlyginimam sumažėjo ir įmokos į tokius fondus ir todėl iškilo e, realus pavojus Europos socialiniam modeliui. E, šito mūsų pranešimo apimtis yra gana plati nes apima ir savarankiškai e, dirbančius asmenis tad e, galėčiau pasakyti kad pranešimas kaip ir susideda iš dviejų dalių pirma dalis apima socialinę apsaugą visiems o antra dalis yra apie savarankiškai dirbančius ir jų socialinę aps apsaugą. taigi norėčiau trumpai pristatyti pagrindines temas kurias siūlau paliesti mūsų komiteto pranešime pranešime. Pirma, noriu pabrėžti tai, kad būtina plėtoti ir modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, siekiant užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą visiems kuri turėtų būti paremta visuotinės prieigos ir nediskriminavimo principais ir tuo pačiu gebėjimu lankščiai reaguoti į demografinius bei darbo rinkos pokyčius. antra manau kad turėtų būti užtikrintas atsakingas ir tvarus socialinės apsaugos sistemų finansavimas, ypač ekonominės krizės laikotarpiu, e, siekiant socialinių išmokų adekvatumo ir nepamirštant, jog viena iš svarbiausių e, socialinių investicinių savybių yra tai, kad jos sudaro sąlygas ir socialiniam, ir, ekonominiam, e, ir socialiniams, ir ekonominiams tikslams derinti, todėl jos ir turėtų būti vertinamos ne kaip išlaidos, o visų pirma kaip investicijos. Taip pat pranešime raginu valstybės narės labiau stengtis didinti jaunimo užimtumą ir tuo pačiu užtikrinti, kad jauni darbuotojai nebūtų diskriminuojami, ribojant jų teises į socialinę apsaugą. Valstybės narės taip pat turėtų ypatingą dėmesį skirti labiausiai pažeidžiamų asmenų e, e, grupėms pavyzdžiui bedarbiams neįgaliesiems asmenims kurie vieni augina vaikus pensininkams jaunoms e, šeimoms e, ir užtikrinti jų socialinį saugumą. be to valstybėse narėse e, turėtų būti užtikrinta kad socialinės paslaugos taptų prieinamesnės. Ir pirmiausia, socialinės paslaugos turėtų būti prieinamos labiausiai pažeidžiamiems e, asmenims ir tiems asmenims, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra. Ir ypač noriu atkreipti dėmesį į tų socialinių paslaugų prieinamumą kaimo vietovėse e, kadangi vis dar dažnai susiduriame su pažeidžiamų darbuotojų išnaudojimo atvejais todėl primiktinai raginu aktyviau kovoti su nedeklaruojamu darbu ir darbu be garantijų taip siekiant užtikrinti tinkamą visų darbuotojų socialinę apsaugą. taip pat noriu pabrėžti kad negali ir neturi būti toleruojami tokie atvejai kai siekiant taupyti Įprastinis įdarbinimas yra sąmoningai keičiamas netipiniam darbo sutartim, o tuo pačiu yra kartu mažinama ir, mažinamas ir darbuotojų socialinis saugumas. Taip pat pranešime raginu komisiją peržiūrėti reglamentą dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir e, prašau komisijos ES požiūrių išnagrinėti, ar pastarojo meto darbo įstatymų pakeitimais valstybėse narėse kuriais buvo siekiama e, didinti darbo rinkos lankstumą pabrėžiu nebuvo nepagristai pabrėžiu tą žodį nepagristai sumažintas darbuotojų socialinis saugumas ir pažeisti lankstumo ir saugumo principai. Tiek dėl bendros socialinės apsaugos, dabar norėčiau dar dėl savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos, e, kadangi ir šitiem darbuotojams skiriau nemažai e, dėmesio e, ir kartu noriu pabrėžti, kad savarankiškai dirbančių socialiniai apsaugai kyla irgi tam tikra e, grėsmė, kad e, nes keičiantis užimtumo e, pobūdžiui ir vis dažniau susidariant su savisamdos atvejais naujos darbuotojų grupės ir dabar nėra ir gali būti ir ateityje netinkamai apsaugotos. Socialinės apsaugos politika savarankiškai dirbančių asmenų atžvilgių komplikuoja dar ir tai, kad ES nėra vieningos visuotinai pripažįstamos savisamdos apibriešties. Ir dėl šių e, priežasčių pranešime ir raginu komisiją plėtoti savokų sistemą, kuria remiantis būtų galima teisiškai tiksliau apibriežti netipišką užimtumą ir savisamtos užimtumo formas, nes tik tai bus galima šiom užimtumo formom taikyti darbo teisės ir socialinės apsaugos garantijas. E, taip pat dar labai svarbu aiškiai identifikuoti apsimestinę savisamdą kad ji nebūtų naudojama kaip nesažiningos konkurencijos priemonės bei būdas išvengti dirbantiesiems priklausančių darbo ir socialinių e, garantijų. Taigi būtina kovoti su apsimestinė savisamda, nes tokiu būdu yra pažeidžiamos socialinės darbuotojų teisės, kartu iškraipomas ir konkurencingumas ir kyla socialinio dempingo grėsmė taigi dėl savarankiškai dirbančių asmenų pranešime išskyriau tokius pagrindinius dalykus pirma atkreipiu dėmesį į tai kad dėl nepakankamai griežtai apibrėžtos savisaugos sąvokos stipriai apsunkintas savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos koordinavimas tarp valstybių narių ir dėl to gali būti varžoma laisvo darbuotojų judėjimo teisė. antra kadangi nėra pakankamai duomenų apie netipiško įskaitant ir savisamdą užimtumo formas E, manau kad yra reikalinga atnaujina, atnaujinta ir detalesnė nei dabar statistikos informacija, kurią remiantis būtų galima įvairiais aspektais stebėti ir vertinti savarankiškai dirbančių asmenų ir skirtingų jų grupių ekonominės veiklos mastą ir vietą darbo rinkoje pagal sektorių socialinę padėtį amžių ir lytį ir taip pat raginu valstybes nares plėtoti socialinę apsaugą senatvės negalios motinystės tėvystės nedarbo atvejais kad ji būtų geriau pritaikyta savarankiškai dirbančių asmenų grupėms ypač tom kurių darbo pobūdis panašus į samdomų darbuotojų. be to manau kad kad valstybės narės ir komisija turėtų užtikrinti, jog asmenims, kurie nori įgyti savarankiškai dirbančio asmens statusą, būtų privalomai teikiama tinkama informacija apie tai, kaip dėl tokio statuso pakis jų socialinė apsauga ir darbo teisės, taip pat apie, tai, apie kitas su jų ekonominė veikla susijusias teises ir prievalės. Ir pranešime taip pat atkreipiau dėmesį į šiuo metu didėjančią darbuotojų grupę, tai yra priklausomai priklausomus savarankiškai dirbančius asmenis. Ir noriu pabrėžti, kad jų darbo pobūdis ar taip labai radikaliai nesiskiria nuo samdomų darbuotojų ir dėl to jų socialinės apsaugos e, e, bei darbo teisės turėtų būti labiau panašios į samdomų darbuotojų. Mėly kolegos, kadangi iš tikrųjų neturim daug laiko diskusijos, tiek trumpai, diskusijom tiek trumpai apie pranešimą ir labai laukiu ir kolegų, ir šešėlinių pranešėjų, kurie, su kuriais dirbsim kartu, pasiūlymų, kad galėtumėm patobulinti ir pagerinti šitą pranešimą. Ačiū labai.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 E, buvo ta, kad nebuvo vertimo į anglų kalbą per dialogo, per trilogo e, dėrybas ir tikrai šiaip jau aš esu pasipiktinęs. Pirmiausia, dabar prieiga prie socialinės apsaugos paslaugų labai svarbus klausimas, bet kita vertus nepamirškim, tai valstybių narių kompetencija, kita vertus pravartu apie tai kalbėti. Bet kita vertus turėtume kalbėti apie tai atsargiai. Sutinku, kad valstybės narės turi imtis veiksmų, kovojant su skurdu, su socialinė atskirtimi ir labai gerai, kad pranešėja atsižvelgia į valstybių narių įvairio, įvairiopą praktiką. Sutinku su pranešėja, kad e, savarankiškai dirbantis darbuotojai tikrai e, prisideda prie e, šiaip jau darbo rinkos lankstumo, bet kartu jiems reikėtų numatyti socialinę apsaugą. Turim paklausti komisijos, ar, ar ji gali pateikti bendrą savarankiškai dirbančio darbuotojo apibriešti, bet nepamirškim, ta apibrieštis ne, susijusi glaudžiai su, sakykime, mokesčių įstatymais įvairiuose valstybėse narėse narėse, o kadangi mokesčių sritis yra valstybių narių kompetencija, todėl suprantama priklausomai nuo e, mokestinės situacijos e, skirtingai interpretuojama e, ši ši savoka. Toliau kitas klausimas - sankcijos. Tai taip, gal tada komisija galėtų dėl jų pateikti tam tikrų gairių. O šiaip aš e, apie tai norėjau labai trumpai e, užsiminti ir šiais klausimais aš tikiuosi per ateinančią savaitę konstruktyviai padirbėti. Ačiū. Labai ačiū. Dabar ponia Kornelisen. Maničiau, labai svarbu parengti šį pranešimą būtent šiuo metu krizės sąlygomis, kai e, savarankiškai dirbančių darbuotojų skaičius padidėjo, motivacijos daugiau atsirado. Tad vis daugiau žmonių e, ryštas eiti tuo keliu, e, būti novatoriškais, tačiau daug labai žmonių tampa savarankiškais darbuotojais, kadangi jie neturi kito pasirinkimo. Nes sumažėja, sumažėja e, vaikų, sakykime, apsaugos, vaikų priežiūros paslaugų e, skaičius ir todėl dažnai moteris renkasi irgi savarankiškai darbuotojų kelią. Ypač tas pasakytina apie valstybės, kuriuose yra pereinamojo laikotarpio priemonėse, antai Niderlanduose nuspręsta dėkti pereinamojo laikotarpio priemonės Kroatijos piliečiams, jie dabar negalės dirbti per tą pereinamąjį laikotarpį Niderlanduose, e, išskyrus tik tai tuos atvejus, jeigu jie atvyktų e, kaip savarankiška veikla dirbantis e, asmenys, bet tada, priešingų, tada kyla rizika, kad jie būtų eksploatuojami. Tad iš tikrųjų tą būtų galima spręsti. Uh, nes e, juk daugelį valstybių narių e, savarankiškai dirbantis e, asmenys yra tie, kurie šiaip jau daugiausia skurdo sąlygomis gyvena. Tad taip, aš sutinku, kad mes galbūt turėtume pasvarstyti, kaip būtų galima apibriežti savarankiškai dirbančio darbuotojo savoką. Be to, mes turėtume pasvarstyti ir kad e, turėtume šiaip jau daugiau dėmesio skirti e, savarankiškai dirbančio darbuotojo priimančiojoje valstybėje e, savoką. Aš kol kas į tai visą dar neturėjau laiko pasigilinti, bet kita vertus pasigilinsiu į tai ir toliau tęsiu tuos klausimus su pranešėja ir šešėliniais pranešėjais. Labai ačiū, Marijai. Ar būtų kas nors e, iš Europos komisijos norinčių kalbėti? Komisija. Kalbėsiu labai trumpai, mes neturėjom dar pakankamai laiko pasigilinti į pranešimo e, aspektus, sutinkam su socialiniam investicijom. O dabar suprantu, kas buvo pasakyta dėl bendros savukos e, apibriešties, bet to kalbant apie neteisėtą, nedeklaruotą darbą, tai, tai kartais savarankiškas darbas būna ir įstatymų apėjimas, tai, tai buvo teisingai pasakyta. Na, o mes toliau dirbsim irgi šiais klausimais ir mano kolegos vėliau tada pakalbės apie mūsų darbų įvairias detalės bet e, kita vertus taip, mes e, į tuos klausimus kartu sprendžiam įvairiuose reglamentuose ir iniciatyvose. Prašom, žodis jums. Minikė. Aš e, labai noriu padėkoti kolegom ir dėkoju kolegai Filui Benjon E, iš tiesų aš suprantu kad už socialinę apsaugą atsakingos yra valstybės narės tačiau mes esame čia e, politikai ir tam kad pasiųstumėm tam tikrą žinią e, kad ypatingai krizės laikotarpiu nukentėjo tie žmonės kurie pateko į skurdo ir socialinės atskirties pinkles todėl turi turim būti vieningi ir pasiūsti tą e, politinę žinę, e, na, kad Europos Sąjunga tokiu keliu neturėtų ir negalėtų eiti. E, at, dėl apibriešties, apie tai kalbėjo ir Phil Benjon, ir Marija Kornelizen, ir e, gerimas komisijos atstovas. Aš suprantu, kad dėl savokų visą laiką būna sunkiausiai rasti bendrą sutarimą ir kaip apibriežti tuos savarankiškai dirbančius, kad na, rastusi bendras supratimas visose ES sąjungos valstybėse tačiau galbūt e, dirbdama komisija galėtų rasti bendrus kriterijus kurie vienytų tą savarankiškai dirbančių asmenų pobūdį ir būtų priimtina e, valstybėms e, narėms. taigi labai džiaugiuosi kad marija kornelizen femm komitete pateikė nuomonę šiuo klausimu ypatingai atsižvelgiant e, į e, moterų socialinę apsaugą e, pastaruoju metu dėl sunkios ekonominės ir finansinės padėties ir galvoju kad mes visi kartu dirbdami galėsime mūsų užimtumo ir socialinių reikalų komiteto e, vardu e, pateikti bendrą iniciatyvinį e, pranešimą kuris man atrodo bus svarbi žinia visom valstybėm narėm ir, ir komisijai ir tarybai svarbu kad rastumėm bendrą sprendimą ir aš tam esu pasiruošusi bendram darbui o ne konfrontacijai. ačiū labai. Vielen Dank. Um diese Durchschlagskraft zu erreichen, machen wir Anträge. Die Anträge bis zu. Labai ačiū. Pakeitimai iki 24 spalio. Diskusijos 25 lapkričio. plenarinėme posėdėje nagrinėsime gruodį. 16 darbo tvarkės klausimas. Tačiau neturime 16 klausimo. Turime 13. Kaip ES gali prisidėti sudarant darbo vietų kūrimo įmonėse bendrovės ir naujai įsteigdose įmonėse palankės sąlygas? Ačiū, ponė pirmininkė. Labai malonu, kad mūsų komitetas sutiko parengti šį pranešimą savo iniciatyvą. Jau turim dvi nuomonės iš šios ryties, būtent prieiga prie finansavimo, o kita biurokratijos mažinimui skirta nuomonė. Ir tikrai komitetas visiškai pritarė šios e, pranešimui šią temą. Iš ties e, nedarbas yra didžiausias socialinis ES išbandymas šiuo metu. Tikiuosi, kad mes galėsim tęsti darbą iki šiol nuveikto darbo pagrindu. O dabar juk 19 milijonų darbo vietų yra privačiame sektoriuje ir tas sektorius iš ties e, turi didžiulį potencialą ūkio augimui. 85 procentai visų darbo vietų e, per pastaruosius 10 metų buvo sukurta mažosėse ir vidutinėse įmonėse. Tačiau mes tengiamės atkreipti dėmesį ir į išbandymus. E, e, kurie e, pasireiškia įvairiuose sektoriuose - verslumo skatinimas, darbo vietų kūrimas. Ir e, gaila, kad e, nuo 45 e, iki tam tikrų procentų sumažėjo savarankiškai dirbančių darbuotojų skaičius. Mes stengiame suvokti to priežastis. Tačiau labai svarbu, kad nuo pat mažumės, jaun, jaun, jaun, jaunumės būtų ugdomas verslumas, pradedant universitetos studijomis kad e, iš tikrųjų, kad universitetus baigę e, žmonės galėtų pradėti savo verslą arba kad kitiems, kurie nepasisekė pirmą kartą, kad jiems būtų suteiktas, suteiktas, suteikta kita galimybė pradėti verslą. Be to, dar kas labai svarbu. Nemažai dėmesio sutelkiama e, tokiems dalykams kaip pertvarkimas. E, Būtent tai tą randam komisijos pasiūlyme. Bet iš tikrųjų, kalbant apie tai, tai turėtume sutelkti dėmesį e, nuostatų supaprastinimui, tam, kad e, verslui tektų mažiau administracinės naštos. Šitą prasme mes pritarėm komisijos e, pasiūlymui, nes per pastaruosius penkerius metus daugybė šimtai tam tikrų reikalavimų buvo atsisakyta ir dėl to įmonės galėjo sutaupyti nemažai milijonų eurų. Na ir dabar čia šią savaitę bus pateiktas e, pateiktas pasiūlymas vėlgi sumažinti tam tikrų teisėkuros nuostatų skaičių. Uh, O dabar Business Task Force grupė parengė irgi ataskaitą tam klausimui skirtą, tiesiog e, įvertino, kiek administracinės naštos tenka įmonėms, kiek, tai, kiek dėl to nukenčia į, e, Britų įmonių konkurencingumas, kiek tai užkerta kelio naujų, naujų įmonių kūrimuisi. Ir Ir tai, į tai atkreiptas dėmesys ir mūsų, sakykime, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas irgi apie tai kalbėjo, e, apie tai bus kalbama ateinančią savaitę Briuselėje, kad reikia sumažinti ES teisės aktų e, ta, nuostatų skaičių. Be to, buvo pasakyta, kad ES šiaip jau nuostatos turi gerų, gerų idėjų, tačiau jas įgyvendinus kyla dažnai neigiamų padarinių. Taip dažnai ir būdavo. Be to, įmonė, mažosios įmonės pirmiausia, daugiausia, jos pirmiausia nukenčia ne, nuo neproporcingos biurokratijos. biurokratijos. O prieš šį pranešimą mes komitete surengėm klausimą. Tais klausimais buvo pasakyta įvairiausių minčių. Uh, E, vienas tokių įdomių klausimų, dažnai prieštaringų, tai klausimas susijęs su sveikata ir saugumu. Ir aš aiškiai pasakysiu, tą sakiau ir per klausimus, kad mes turėtume siekti štai ko. Mes turėtume biurokratiją, tačiau nemažinami darbuotojų apsaugos lygio. Iš ties, jeigu mes supaprastinsim nuostatas, kad e, mažosios įmonės E, lengviau laikytųsi reikalavimų, mes kartu padidinsim ir darbuotojų saugumą. Aišku, buvo išsakyta įvairiausių politinių nuomonių, kaip būtų galima spręsti užimtumo, darbo vietų kūrimo klausimą. Aš tikiuosi, mes tikrai dirbsim bendradarbiavimo dvasia, su, suderinsim nuomonės ir, suprantam, aš mielai atsižvelgsiu į kuo daugiau pastabų. Aš esu pasirengusi dirbti su šešėliniais pranešėjais e, šiuo pranešimo klausimais ir tikiuosi pateiksim konkrečių pasiūlymų, į kuriuos galės atsižvelgti komisiją, kurie bus naudingi įmonėms. Ačiū. Marija Šešėlinė pranešė, jeigu nori, prašau pasisakyti. Labai ačiū, ponė McIntyre. Mes irgi galėtume pritarti daugumai tų minčių, kurias jūs išsakėt nuostatoms, kuriomis būtų padedama e, įmonėms e, tiesiog e, sukurti įmonės, kad įmonės lengviau galėtų gauti paskolų, kreditų. Mes irgi pasisakom už priemonės, kuriomis užtikrinamas darbo rinkos lankstumą. Bet to mes irgi pasisakytume už tai, kad būtų numatoma galimybė mokytis tiesiog darbo vietoje, sumažinti biurokratiją, bet kita vertus turėtume įtvirtinti ir tam tikrą pusiausvyrą tarptų užmojų, nes kai kuriais biurokratijos, kai kuriuom priemonėm užtikrinama ir darbuotojų apsauga, o sudarant galimybę e, mokytis darbo vietose, tai iš ties e, dėl to E, jauni ypač darbuotojai gali sukaupti daugiau patirties ir apsisaugoti nuo eksploatavimo. Taip, dabar dėl tam tikrų kontrolės priemonių, e, bet aš tikiuosi, kad tikrai mūsų pranešimas bus geras. Labai ačiū. Dabar socialistų frakcijos e, atstovas Sergio. Sí, gracias, presidente. Yo creo que el, el... Ačiū. Aš manau, kad pranešime labai trūksta tokių problemų paminėjimo, su kuriamis susiduria mažos ir vidutinės įmonėmis. E, šitas iš tiesų e, tai nėra e, pakankamos sąsajos, ponė Kornelysin kalba apie socialinius kaštus, apie darbo rinkas. Ši frakcija turėtų paremti par, e, pranešimą, bet jį reikėtų pataisyti. Pirmiausia, e, labai didelį, didelę išlaidų dalį sudaro tos išlaidos, kurias patiria mažos ir vidutinės įmonės, tačiau e, jos patiria labai daug, niekad ne, neminima nei energetinių kaštų, kurias jos patiria, nei socialinių, nei kitokių. E, tuo tarpu, ne, ne atlyginimo. E, tad mažos ir vidutinės įmonės patiria e, vien tik tais mm, atlyginimo, atlyginimų kaštus, bet jos dar turi patirti ir, ki, ir, kitus, ir kitus kaštus, tokius kaip, e, sakykime, darbuotojų per, perkvalifikavimo. Pavyzdžiui, galiu pas, pasakyti, kad sutinku su pranešėja, kad reikia peržiūrėti mūsų standartus, kad atsisakytumėm didelės dalies biurokratijos, biurokratijos tačiau Viena yra atsisakyti biurokratijos, o kita sumažinti apsaugą. Čia jau ne vien tik tai interpretavimo klausimas, taip pat ir e, interpretavimo logikos. E, Jei, taip pat reikėtų turbūt peržiūrėti įmonių kūrimo procedūras, viskas, visa tai yra labai teigiami aspektai. Tačiau e, jeigu norime pateikti konkrečius pakeitimus, pasiūlymus, tai turime būti patys labai konkretus. Kalbėti apie bendrus dalykus, apie sveikatą, apie socialinę apsaugą, apie e, kitus dalykus visą laiką paminimas didesnis lankstumas, kad darbuotojai būtų lankstesni ir panašiai. Bet tai, bet tai yra tuo pačiu ir darbuotojų teisų sumažinimas. Ir mes negalime jokiais būdais peržengti tos raudonos linijos. Taip pat pranešime nepaminėta kai kurių elementų, manau, kad galime tiesiais padirbėti. Sakykime, tokie elementai kaip. Um, um, tas faktas, kad daugelis mažų ir vidutinių įmonių, ypatingai pietuose, negali gauti kreditų, jų finansavimas per menkas e, arba kreditai per brangiai kainuoja. Ir tai yra neminima pranešime, nors svarbus klausimas. Jeigu mažos ir vidutinės įmonės negaus pigių problemų, tai e, pigių, pigių kreditų, e, tai jos susidirs su didelėmis problemomis ir tos problemos šiandien nepaminėtos. Taip pat pranešime nepaminėta iniciatyva, kuri buvo pradėta prieš keletą mėnesių. Pagal šią iniciatyvą per Europos investicijų banką galima skirti kreditų e, jaunimo įdarbinimui, ypatingai tose šalyse, kur didelis nedarbo procentas. Įmonės turi padėti viena, vienos kitoms e, kreditų srityje ir ši iniciatyva kaip tik į tą yra nukreipta. Taip pat įmonės e, skatinamos būti labiau novatoriškomis labiau konkurencingomis. Tai yra labai svarbus aspektas, tačiau e, nepaminėta, kaip tai įtakos atlyginimo kaštus. Toliau žalioji ekonomika, socialinė ekonomika. Tai yra ES ateitis, tačiau jos e, taip pat neminimos šiame pranešime. E, Situacija kai kuriuose šalyse yra labai neraminanti. Darbuotojai neranda darbo jau daug laiko. Jiems nesiseka sukurti mažos ar vidutinės įmonės ar tapti, ar tapti laisvai samdomais darbuotojais, tad jie atsiduria tokioje situacijoje, kai patiria visišką atskirti užuot buvę nepriklausomi darbuotojai, aktyvūs darbuotojai, jie yra išmetami iš įmonių ir jie faktiškai yra e, ne savo valia tapę bedarbiais, e, nes įmonės jų atsikratė tam, kad sumažintų savo kaštus. Štai tokie aspektai turėtų būti paminėti pranešime. O šiaip e, norėčiau pasakyti, kad labai daug spragų, labai daug silpnų vietų pranešime, e, tad mano frakcija negalės paremti šio pranešimo. Tikiuosi, kad parlamentas su savo procedūromis jį galės labai patobulinti. Ačiū. Dar du kalbėtojai nuo liberalų ir nuo EPP. Tada pasisakys komisija ir diskusijas baigsime. Filip Debaker yra šešėlinis pranešėjas, tačiau tik prieš išvykdamas į Taliną gavo šį pranešimą. Komentarai yra susiję su tuo, ko jisai norėtų, kad būti įtraukta į pranešimą. Aišku, mažos ir vidutinės įmonės yra kertinis e, akmuo ekonomikoje ir turi būti padaryta viskas, kad tos įmonės galėtų vystyti veiklą. Taip pat mes norėtume atkreipti e, dar vieną dėmesį į tai, kad tikrai neturėtų būti tai eilinis pranešimas e, nukreiptas į mažas ir vidutinės įmonės, kuriu, kuriuo nieko naujo nesiūloma. Filipas laiko, kad e, mažų ir vidutinių įmonių finansavimo gerinimas yra gerai, tai turėtų būti tema svarstoma ekonominių reikalų komitete, taip pat e, galima apgailestauti, kad nepaisant visų iniciatyvų, tos iniciatyvos neįgyvendinama, tad e, mažiau e, kalbų, daugiau darbų. Manau, kad e, priori, ties prioritetais turėtumėm susitelkti savo e, pranešime. Filipas pamini keturis prioritetus. Geresnis prieinamumas prie finansavimo, e, tvarus finansavimas su, su trumpalaikiam ir ilgalaikiškesniem priemonėm. Taip pat reikia gerinti aukštąjį silavinimą ir e, specialistų parengimą priderinti prie rinkos poreikių. Taip pat reikia skatinti verslumą e, aukštajame moksle ir reikia mažinti biurokratinę mokš, naštą e, įmonėms. E, Pone Makintaja tą jau minėjo. Taip pat reikėtų užsitikrinti, kad regioninis, nacionalinis e, e, ir kiti lygiai įmonių veikia teisingai. Reikėtų skatinti naujų dalyvių patekimą į rinką, nes e, be naujų vėjų uh, darbo rinkoje e, esantys operatoriai tinkamai nesivystys. Filipas ateinančiamis savaitėmis dar pats palies tuos klausimus. Pirmininkas, ačiū. Čia Baori, prašom. Aš norėčiau e, pasisakyti trumpai. Noriu pasakyti, jog ponas Filip Buliau, kuris e, yra pranešėjas turėtų apie tai kalbėti, tačiau jisai balsuoja kitame komitete ir dar e, nespėjo grįžti pas mus. Bet aš noriu pasakyti, jog mus labai domina šis pranešimas, bet ponas Buliau tiesiogiai susisieks su pranešėjai ir aptars labiausiai rūpimus aspektus. Dėkuoju. Komisija. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija sveikina šį pranešimą, nes jame aptarinėjami labai svarbus aktualūs klausimai, būtent kaip ES gali prisidėti prie palankios palankių sąlygų sudarimo įmonėms. Tai yra labai svarbu mūsų įmonėms, mūsų pramonės politikoje. Čia atspindimi svarbiausi veiksniai - prieiga prie finansavimo, prieiga prie rinkų. Tai yra irgi viena iš mūsų pramoninės strategijos e, vieni veiksnių. Dabar šių metų e, sausio komisija priėmė verslumą skatinantį darbų veiksmų planą, kuriame numatoma, kaip būtų galima pašalinti e, kliūtis verslumui skleistis. Tad komisija numato uh, E, komisijos aktyvų vaidmenį, konsultavimosi pro, e, procesą. O spalio antrąją komisija dar žengė labai svarbų žingsnį. Parengė komunikatą, kuriame išdėstė būtent būsimus veiks, veiksmus, kuriais būtų galima supaprastinti ES teisės aktus ir kartu užtikrinti, kad teisės aktų įgyvendinimas palengvėtų. Tad e, komisijai labai svarbu, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos, kad būtų galima paskatinti inovacijas, priimti geriau naujas technologijas, kad būtų galima pašalinti kliūtis darbo vietų augimui, ūkio augimui. Numatomas aktyvus vaidmuo ir pačioms įmonėms kad vėlgi jos, e, jose būtų sukūriama darbo vietų. Tad iš ties čia visuose svarbiausiuose srityse numatomi veiksmai. O dabar e, čia numatomos ir struktūrinės reformos valstybėse narėse, e, tad į tai irgi atkreipiamas dėmesys pranešime. Labai ačiū. E, Braigiam diskusijas ir vėl žodis pranešėjai poniai McIntyre. Pirmiausia, ačiū visiems šešėliniams pranešimams. Ačiū Marija už tai, kad mane parėmėt. Taip, yra sričių, kurio, kuriuose mūsų nuomonės įsiskiria, tačiau aš tikrųjų lauksiu jūsų konkrečių pasiūlymų, jūsų pakeitimų. Pono Geiteris pastabos. Taip, sutinku, pranešimas yra su tam tikrais trūkumais ir pritarčiau kai kuriems pakeitimams. Uh, Labai svarbus pakeitimas susijęs su energijos e, išlaidom, bet kita vertus čia yra mm, pranešimas sava iniciatyva parengtas, tad mes tikrai neturim šimtų puslapių. Aš pasistengsiu suglausti su visą. Taip, dabar 13 punkte nemažai kalbama apie finansavimą. Jums leid, jeigu jūs norit praplėsti, tai tikrai aš neprieštaraučiau. Ačiū Filui, ponui Tabaka, už, tai, už jų pastabas. Aš lauksiu ir jūsų pakeitimo, ponui Oriai, kuris kalbėjo pono Bulono vardu tikrai labai gerai, kad jūs domitės šitą temą. Aš manyčiau, mūsų komitete galim vienoj ataskaitoj suvesti e, tuos įvairius veiksnius. Be to, labai svarbu ir pripažinti, jog yra e, labai nevienodumų e, Europoje. Antai, uh, E, valstybėse narėse, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, 13 dienų užtenka, kad įkurtum įmonę, Maltoje yra 40 dienų. Tad labai gerai dalytis gerąją patirtimi. Na ir baigdama pasakysiu, uh, kad e, verslo įmonių kūrimas, mažinant nedarbą, yra labai svarbus faktorius. Antai vakar mano pačios regione per pastarai ketvirtį sukurta 13 tūkstančių naujų darbo vietų. Ir tikrai aš norėčiau, kad panašių tendencijų būtų visur Europoje. Labai ačiū. Sako pirmininkas, ačiū pranešėjai, praneš, e, e, šešėliniams pranešėjams. E, lapkričio ketvirta diena yra toji data, iki kurios būtų galima teikti pakeitimo pasiūlymus ir tada toliau mes aptarinėsim pranešimą gruodį ir pateiksim svarstyti plenariniai sesijai ateinančių metų sausio mėnesį. Na ir dar noriu suteikti žodį pranešėjai, kadangi turi išvykti, tai e, taip, kad trumpai pristatytumėt. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, labai ačiū, kad atsižvelgėte į mano padėtį, bet e, dabar mano ta aptariama tema tikrai man labai rūpi. Norėčiau atkreipti dėmesį į e, skaidrumo reikalavimą. Čia buvo dėl to diskusijų E, per pastaruosius metus. Tačiau komitete ir parlamente mes iš tikrųjų e, visada e, pasisakydavom už tai, kad skaidrumas atsispindėtų metinėse ataskaitose. Tokia buvo pateikta rekomendacija praeisiais metais pateikta ir komisijos narys Barnie pateikė konkretų pasiūlymą Tad tiek labai trumpai tikrai galiu tik pasidžiaugti. Dabar aš pateikiau keletą pakeitimo pasiūlymų ir labai trumpai juos norėčiau pakomentuoti. Pirmas. Tai tiekimo grandinės pridėtinė vertė. Mes turėtume tiksliau suformuluoti tai, tačiau jūs turbūt suprantat, kad e, paprastai uh, čia mes kalbam apie tik tai būst, būstinėse vykstantį darbą, o dabar daugiausia abejonių e, susijusių su būtent tiekimo grandinė. Aišku, galima pasakyti, kad e, įmonės šiaip jau privalo žinoti kiekvieną tiekimo grandinės subjektą e, visoje tiekimo grandinėje ir per poveikio vertinimą į tai buvo atkreiptas dėmesys. Tiesiog, kad įmonės e, tai tikrai turėtų būti pakankamai budrios. Toliau, kitas dalykas - tarptautinė, e, tarptautinis aspektas. Dėl jo e, nuomonės įsiskiria. Mūsų tekste į tai atsižvelgiama ir aš irgi pritarčiau tokiai tendencijai. Mes tikrai neturėtume per daug reglamentuoti. reglamentuoti O būtent savo pakeitimuose aš ir į tai atkreipiau dėmesį dėl tarptautinių e, įmonių, e, dėl e, informacijos atskleidimo. Tad aš pasiūliau tai, apie tai kalbėti preambulėje, bet kartu norėčiau, kad apie tai būtų užsimenama ir išnašose ties atitinkamais straipsniais. Ir manyčiau, čia komitetas e, būtent su tuo dirbs. Be to mes rekomenduojam ir sustiprinti e, prievolę, tačiau valstybės narės turi konkrečiai spręsti, kaip, kaip tai būtų galima padaryti. Aš tikiuosi, kad komitete mes dėl to susitarsim. Čia vėlgi preambulėje apie tai užsimenama, bet mes apie tai, apie tai kalbėsim detaliau. Uh, Dabar rekomenduoju, kad e, būtų tam tikrų gairių, pavyzdžiui, finansinės apskaitos e, taisyklės, taisyklės irgi yra, šioje srityje yra gairių tad aš tą e, kartu rekomenduoju ir šiuo atveju, nes aš išvelgiu būtent to naudą. Dar norėčiau užtikrinti, kad investuotojų įvairių asociacijų e, pastabos, kad e, dėl e, ataskaitų, kad, kad tai būtų balsuojama per, general, per akcininkų sus, susitikimus. Ta tiek labai trumpai ir dabar mielai atsakysiu į kolegų klausimus. Jūs turbūt žinot, kad aš pasisakau už integruoto ataskaitų teikimo principo. Kol kas to principo ne visada laikomasi, bet aš manyčiau, per ateities dešimties metų laikotarpį to principo bus labiau laikomasi. Mes šiaip jau negalim tokius leisti įstatymus nuo visiškai nesikeičiančius, bet kita vertus. Uh, Kalbant apie socialinę politiką, tai taip, reikėtų įvertinti kartu ir tos politikos e, finansinį poveikį ir būtent į tai turėtų atsižvelgti įmonės ir turėtų įtraukti e, tą komponentą įmonės į savo, savo, savo tiesiog veiklos planus. Ir dabar direktyvoje sakom, e, tai yra mes sakom, kad raginam e, valstybės narės e, įgyventinti šios direktyvos nuostatas, kurios dera su būtent integruotų ataskaitų teikimo principų. Tai tokios būtų mano trumpai rekomendacijos, tačiau aš mielai išklausysiu kitų kolegų ir jeigu turėsit klausimų, tai mielai juos atsakysiu. Dar kartą ačiū. Äh, Dėkuoju nori pasakyti Tomas Man ir Filip, Filipas pirmiausiai. Taip, taip ir vėl man tenka kalbėti tikrai tiesiog e, dauguma šios temos ataskaitų pasirodė šiandien. Uh, įmonių socialinė atsakomybė. E, buvo pasakyta, kad dėl jos galima padaryti įmonės konkurencingesnės ar, ar labiau regim, regimesnės. Bet tik tai galima paklausti, e, kodėl tik 10 procentų stambiausių Europos įmonių reguliariai atskleidžia informaciją apie jų veiklos e, aplinkosauginį socialinį poveikį. Uh, Vėlgi, aš nežinau, ar čia suteikia, ar čia galim kalbėti apie kažkokią pridėtinę ver, vertę. Su, sutinku, kad ataskaitų teikimas turėtų vykti, tačiau savanoriškų pagrindų, O dabar atskirai paminėtinos e, vidutinės ir mažosios įmonės, joms e, tikrai trūksta išteklių renkti, reguliariai teikti tokių, at, tokias ataskaitas. Labai gerai, kad komisijos pasiūlyme įmonėms numatomas lankstumas. Uh, bet gal mes galėtume vis dėlto įtvirtinti platesnį požiūrį dėl lankstumo. Tai e, reikėtų vėlgi užtikrinti vienodas sąlygas Europos įmonėms. Ir aš toliau aptarinėsiu e, e, klausimus su pranešėjų artimiausioje ateityje. Dėkoju, tad e, aš baigiu savo pirmininkavimą. Kaip jūs žinote, Mes e, bendradarbiaujam senai jau šioje aptariamoje srityje ir visat iki šiol pavykdavo pasiekti susitarimą. Manau, kad e, pavyks ir dabar. O dėl privalomo ar neprivalomo pobūdžio, tai aš manau, kad e, kadangi šios nuostatos jau yra įsitvirtinusios įmonių kultūroje, tai e, aš manau, kad tai tapo kasdienybė ir kita vertus e, įmonės yra konkurencingos ir mes galim tuo būdu giliau apie tai diskutuoti ir diskutuoti apie teigiamą poveikį ir ištekliams ir įmonėms. Tu sakei paskutinį kartą pasisakydamas, kad neaišku, ar tai yra privaloma pobūdžio ar ne dalykai, tačiau kaip ten bebūtų, tai yra ėjimas tinkama linkme. Žinome, kad mažoms įmonėms galbūt administracinė našta yra per didelė ir jos to nedaro, daro didesnės įmonės. Tačiau Faktas yra tas, kad jau yra padaryta nemažai ir kita vertus mes aiškiai matome, kad galime padėti įmonėms, kad mes pasiekėm tikrai neblogą rezultatą. Žinau, kad turime labai mažai laiko. Ar komisija norėtų reaguoti? Ne, niekas nenori komentuoti. Puiku. Richardas. Thanks, Thomas. Um, first of all, I agree. Ačiū, Tomai. Visiškai sutinku su jumis, kad taip, čia e, vis dėlto turim siekti kompromisinio susitarimo. Visiškai sutinku. Dabar mano pakeitimai, kuriuos pateikiau komitete, visiškai dera su tuo, dėl ko mes sutarėm praeisiais metais. Ir čia tuo aš trumpai galiu įvardyti padėtį, tiesiog sutaupyti laiko o šiaip tikrai būtų malonu bus e, su kolegomis dvišalių pagrindų apie tai kalbėtis. Na, o dar norėčiau atkreipti dėmesį, e, kaip sakiau, praėjusiais metais, kad čia galbūt e, ne, nereikėtų kalbėti apie savanoriškumą, bet tiesiog tam tikrų reikalavimų laikymasi. Jūs žinot, kad jungtinėse tautose vyko šiuo klausimu e, didžiulės diskusijos, tą priemė tarptautinės standartų organizacijos. Tad e, čia tiesiog, e, iš, iš tiesiog mes, e, iš tikrųjų mes sutarėm dėl to iš esmės, tačiau reikėtų įvardyti kitų žodžių. Tik tai, na, o dabar jūs turbūt manyčiau, gal reikėtų vėlgi laikytis atitikties laikymosi požiūrio. Uh, ir, aišku, galima tą nuostatą būtų sustiprinti. O vakar vyko konsultavimasis, konsultavimojusi konkurencija, jai vadovavo Danijos vyriausybė, būtent buvo e, kalbama apie finansinių ataskaitų teikimo įstatymus. Ir 98 procentai įmonių buvo pasakyta, kad jos tiesiog nusprendžia laikytis reikalavimų. Ir, e, ta praktika rodo, kad toks ataskaitų teikimas tikrai gali būti naudingas visuomeniai, aplinkai, bet kartu būti naudingas ir pačioms įmonėms. Todėl tiesiog e, norėjau tai atkreipti dėmesį. Na, o Novornodisk, didžiulė mm, farmacijos įmonė dalyvavo būtent tuose klausimuose. Jie irgi pritarė tokiam požiūriui, tad e, nemažai verslo įmonių irgi pritarė tai minčiai. Dar kiti dalykai. Pirmiausia, Dėl mažųjų vidutinių įmonių įtraukimo visiškai pritarčiau, sutinku. Mes negalim panaudoti e, tiekimo e, grandinės kaip tam tikrų sankcijų mažosioms vidutinėms įmonėms. Bet mes turėtume šiaip jau apsaugoti mažasias vidutinės įmonės. Uh, ir turbūt mes šiaip jau susi, susitarsim dėl deramos e, formuluotės. Tiesiog, kad atsižvelgtume ir mažųjų vidutinių įmonių padėtį. Na, o dar norėčiau tik tai pasakyti, mes kalbam apie integruotą ataskaitų teikimą. Vėlgi atsižvelgiam į diskusijas vykstančias e, E, jungtinėse tautose, diskusijas vykstančias standartizacijos e, įvairiose organizacijose. Tad e, čia, kaip jau sakiau, įmonės tikrai turi teikti ataskaitas, bet komisaro Barnie pasiūlymas susijęs su tuo, kad iš tikrųjų atspindi teisingą požiūrį ir aš galėčiau jam visiškai pritarti. Ačiū. Dėkuoju, Ričardai. Pakeitimo pateikimo terminas e, spalio 24 diena 12 valanda. Mes grįžime prie tos temos e, e, lakrčio 5 ir 25 ir paskui lakrčio 26 dieną kompetentingas šią temą komitetas nagrinės šią temą, o paskui bus balsuojama. 19 darbo tvarkės punktas tuo būdu yra e, išnagrinėtas. Dabar e, 16 punktas, panė Maran Šartie, bet ponas Olbricht. Jei atsivaus. Ponas Ori, atsiprašau. Labai ačiū pirmininkė. Elizabet atsiprašo nes jos apygardoje buvo numatytas posėdis, kuriame ji būtinai turi dalyvauti. Nelabai sudėtingas šis pranešimas. Tai yra tarybos reglamentas 18. 1083, kuris yra išleistas 86 metais Jan Olbricht parašė pranešimą šią temą ir pranešime norima sureaguoti į Olbrichto pranešimą. Pranešime parlamentas remia papildomą paramą, dėl kurios buvo apsispręsta Liepos mėnesio valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime. Dėl krizės buvo patirta labai daug nuostolių, 84 e, Vokietijai milijonai, 25 Italijai ir Ispanijai 17 milijonų. Visi šitie, viso šitos šalis gaustas išmokas. E, visose minėtose šalyse nedarbo procentas viršyje ES vidurkį. Valstybių ir vyriausybių vadovai susidarė tokią nuomonę, kad šalims reikalinga pagalba kadangi jos labai daug aukų, ir, e, aukų turėjo e, ir nuostolių patyrė. patyrė. Elizabet nenori pateikti pakeitimų, nenori, už, nenori užtempti e, pranešimo įsigaliojimų ji remia pranešimą ir nori, kad jisai kuo geriausiai įsiga, greičiausiai įsigaliotų. Nei pakeitimų, nei papildymų į, pakeitimą, į pranešimą nesiūlo. Tačiau jeigu kažkas norėtų pateikti, tai tada iki 22 dienos prašom pateikti pakeitimus, o komitete balsuosime lapkričio mėnesį. Man atrodo, kad tikslios datos jau yra patvirtintos, tai tiek. Pirmininkas, kągi laukiu kitų pasisakymų. Alessandro, ar norėtumėte kažką pridurti? Ne, pirmininkė, norėjau pasakyti tik tie, kad socialistų frakcija jokių pakeitimų neteiks. Mes kaip ir Elizabet matom, manome, kad iki 30 gruodžio turėtų dokumentas įsigalioti, kad tos programos taptų veiksmingomis. Ačiū pranešėjai, neteik, pakeitimų neteiksime. Pirmininkas. Kaip sakė Čiabaori, reikia palaukti iki 22 spalių, spalio. Aišku, galima pakeitimų ir neteikti, tačiau balsavimas vyks 5 lapkričio. Čia bet dar kartą paprašysime pasisakyti. 17 punktas yra e, kosa. Kosa punktas, tai prašau dar kartą pasisakyk. Čiaba. Ačiū Tomai. Taip, kosa yra užsienyje ir prašė, kad e, svarstant šį pranešimą išsakyčiau jo pagrindinės mintis. Tai yra Europos Sąjungos sanglaudos politika. Čia yra kalbama apie 7 ir 8 etapinius pranešimus. Ponas Koša um, sveikina, kad pradėtas 7 ir 8 etapas ir jisai galvoja, kad komisija šeštoje sanglaudos, ekonominės sanglaudos ataskaitoje turėtų išnagrinėti kaip tarp Europos regionų mažinti atotrūkį. Taip pat paminėtina, kad labai daug e, mokinių mokykloje nebaigia, e, nebaigia mokslų, jų daugiau negu 10 procentų, kurie yra numatyti. Reikėtų pagalvoti apie jų mokymą. Situacija rimta, Girdėjome, ką šiuo klausimu sakė komisaras. Žmonės be išsilavinimo, be diplomų susiduria su vis didesnėmis problemomis ir tos problemos tik aštrės. Tad iš tiesų reikalinga imtis skubių priemonių. Taip pat yra pabrėžiama, kad kai kuriuose regionuose įdarbinimo lygis siekia mažiau negu 60 procentų. Mano šalyje, pavyzdžiui, kaip tik toks faktas pasireiškia ir yra tokių regionų, kai kuriuose šalyse, kur apskritai labai mažas įdarbinimo procentas. Mes visi puikiai žinome, kad Europoje šiandieną reikia daugiau darbo, kad galėtumėm finansuoti savo viešasis išlaidas Galų galia tai yra Europos modelio pagrindas ir kalbėsime apie sveikatos apsaugą, apie socialinį, e, socialinę sritį. Visur reikia kurti daugiau darbo vietų. Daugelis regionų patiria problemų. Taip pat pranešime minimas toks dalykas kaip miestų paradoksas. Dažnai atsitinka taip, kad sostinių regionai būna vargingesni negu kiti. Ir miestų zonose, kur faktiškai sukaupta turto daugiau, yra daugiau šeimų, kurios patiria atskirti, kur tik vienas tėvas šeimoje, kur tėvai neįgalus, kur žmonės e, sulaukia garbaus amžiaus, pensijinio amžiaus arba serga. Tokiems žmonėms reikia užtikrinti geresnį fizinį ir finansinį prieinamumą Dar ponas Koša norėtų atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, kalbant apie demografinius aspektus turi būti sukurta um, atitinkama sistema, kad galėtumėm palyginti vienus duomenis su kitais. Ponas Koša atvyks, parvyks kitą savaitę ir susitiks su kolegomis bei aptars įvairius pakeitimus. Pirmininkas. Atrodo, daugiau pasisakyti niekas nenori, galbūt komisija norėtų tarti žodį. Komisija taip pat pasisakyti nenori. E, aš Louis Dexter, e, generalinio direktorato regionės politikos e, direktorato vardu kalbėsiu. Taip, mes tame šeštame, šeš, šeštoje sanglaudos politikos ataskaitoje norėjom atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus, kurie aiškiai susiję su krize, kuri dar nesibaigė ir skurdas iki galo neišnaikintas. Ir tikimės, kad toje pažangos ataskaitoje bus išspręsti šie klausimai ir toliau tada mes tirsim, vertinsim, kaip nuo krizės nu, nukenči, nukentėjo įvairūs regionai ir miestai. Ja, Dėkoju. Pirm. Endet 24. Aš E, pažįstu iš pavardės sportininkę ekstra. Užtat aš jūsų pavardę ištariu teisingai. Pakeitimai turės būti pateikti iki lakučio 26 e, dienos, o e, plenarime posėdėje bus balsuojama turbūt vasario mėnesį. 18 dabar tvarkės punktas, tai taip pat pono Koša klausimas, tačiau Edith Bauer sutiko jį pavaduoti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ši nuomonė buvo parengta, parengus e, neįprastą pranešimą, nes e, Mišelio pranešimas dėl pagrindinių teisių nėra uh, įprasto pabudžio e, pranešimas. Kalbama apie būsimus pakeitimus sutartyse ir apie aspektus e, susijusios su bendradarbiavimu su taryba. Čia kalba sukasi apie institucinės priemonės, o antroje e, dalyje pranešime yra kalbama apie solidarumo, laisvės, orumo aspektus, ten kalbama taip pat apie teisingumą bei pilietybę. Kol kas mes dar neturėjome progos nagrinėti tokio pobūdžio pranešimų, nes e, tokie pranešimai išeina už sutarčių ribų kai kuriais atvejais. Ši nuomonė bando apibūdinti dabartinę padėtį, pasak pono Koša, mūsų komitetas turėtų aptarti e, šios klausimus ir e, ypač aspektus susijusius su socialinė politika, socialiniais klausimais ir pagrindinėmis teisėmis šiame e, kontekste. MPL komitetas turėtų parengti uh, išsamų gilų pranešimą šiuo klausimu. Aš taip pat manau, kad reikėtų eiti šito keliu. Manau, kad mūsų komitetas yra kompetentingas komitetas šiais klausimais ir jam teks gana sunkus uždavinys, kadangi čia iškyla tam tikra e, dilema. Mes turėsim nagrinėti klausimus ir problemas, kurių sprendimo šiuo metu dar nežinome. Aš manau, kad daugumas kolegų pritarė uh, tokiam požiūriui. Norėčiau paprašyti kolegų susitelkti ties socialiniais šios temos aspektais, su aspektais susijusiais visų pirma su žimtumu ir darbu, kadangi tai yra svarbiausi mūsų veiklos dalykai. az a nagy megtisztelésért, hogy <laughs> megkérdezhetem a kollégáktól, hogy van-e valakinek... Aš norėčiau paklausti kolegų, ar jie turi klausimų, ar norėtų pakomentuoti, ką nors. Prašom, galbūt komisija norėtų pakomentuoti. <laughs> On the floor is yours. And, eh, okay. Okay. No, eh, no puedo, no puedo hablar en nombre de mi, de mi grupo de trabajo porque todavía. Negaliu kalbėti darbo grupės vardu, todėl kad darbo grupė šio teksto dar nenagrinėjo, o kolega Sipel, šešėlinis pranešėjas, dar, dar laukia, nes nėra baigęs renkti pakeitimų, tačiau aš labai laukiu šios temos pristatymo. Ir kaip buvo ką tik pasakyta, Mes turime sutelkti savo dėmesį ties e, socialinėmis teisėmis arba pagrindinių teisų socialiniais aspektais. Aš manau, kad e, mes turime aiškiai tarti savo žodį kaip Apple komitetas šiais klausimais. Bet uh, nepaisant to, kad kai kurie aspektai atrodo gana tolimi, vis dėlto manau, kad e, mes e, turime jos aptarti. Paprastai, kai kalbame apie pagrindinės teisės, dažniausiai galvojame apie individualias teisės, bet čia reikėtų nepamiršti taip pat ir kolektyvinių teisių. Teisė jungtis į e, asociacijas, streiko teisė, kolektyvinio teisų gynimo struktūrų kūrimas ir panašiai. Kolektyvinės teisės yra būtent tos teisės, kurios garantuoja tam tikras individualias teisės. Socialistų frakcija pasinaudos galimybę nagrinėti šią temą tam, kad pabrėžto jo kolektyvinės teisės nebuvo iki šiol tinkamai pabrėžiamos ir ginamos. Milijonai darbuotojų nori ginti savo teisės kolektyviniu būdu, per asociacijas, per organizacijas, tačiau e, žinome, kad e, jeigu tai bandoma daryti individualių lygmenių, iš karto iškyla e, socialinės atskirties, e, skurdo, e, grėsmė ir kitos problemos. Mes bandysime pabrėžti šitos aspektus. Tad, e, belaukiant, e, kol e, mūsų pirmininkas sugrįž, dar pasakysiu, jog tikiuosi, jog EPP frakcija, kuri labiausiai kreipia dėmesį į liberalius aspektus, vis dėlto įsiklausys į socialistų nuomonę. Dėkoju, dėkoju už jūsų supratingumą. Taip pat aš turėjau e, tam tikrų įpareigojimų, kurios turėjau vykdyti. Taip, gruodžio penkta yra pateikimo, pakeitimo pateikimo terminas. Ir pranešėjai dar kartą žodį. Taip, EP e, tinklalapyje yra tekstas įvairiom kalbom. Norėjau į tai atkreipti dėmesį. Gal jūsų šešėlinis pranešėjas tiesiog nerado to teksto tinklalapyje. <laughs> Okay.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 Ir čia turbūt turėsit ką nors pasakyti, kolega Kostis. Kolega turėjo išeiti dėl skrydžių kai kurių ypatybių, man paliko e, nurodymus, kaip turėčiau papasakoti apie balsavimus ir apie fond, e, dėl fondo e, patiems vargingiausiems. Tai viskas dera su mūsų komiteto liniją. Reikėtų pasakyti, kad e, šiam fondui grės, kilančios grėsmės nesimaterializavo. E, labai svarbu europiečiams, kad e, neturėtų didelių skolų ir kad galėtų pakankamai, turėtų pakankamai gerą prieigą, prieigą prie kokybiškų maisto produktų. Uh, Taip pat reikia suprasti, kad valstybės narės dalyvauja tame darbe savanoriškai, prisideda 3 ir bus 3,5 papildomo milijono skirta tiems, kurie norės papildomai prisidėti. Taip pat Kostelą norėtų, kad pasisakytume dar kitų, kitą temą. Reikia tam, kad galėtumėm geriau pasiekti savo tikslų, skirti didesnį dėmesį partnerystėms. Kita posėdį reikėtų paminėti dar vieną problemą. Kokiagi tai problema? Ogi štai taryba mm, nusprendė fondų veiklą išplėsti ir į kitas sritis. Čia, ko gero, reikėtų mušti pavojaus, skambinti pavojaus varpais. Nereikia, kad taryba netiesiogiai bandytų iškraipyti fondo tik, e, pagrindinį tikslą. Juk pagrindinis fondo tikslas yra tarnauti vargingiausiems žmonėms ir užtikrinti jiems minimales pragyvenimo galimybės. Šiuo aspektu ponas Kostelo pasisakys išsimiau kitame posėdėje. Kągi, sako pirmininkas, Aleksandro tik geros naujienos nešėjas. Matome, kad tai, ką jisai papasakojo, duoda pridėtinės europinės vertės ir tai yra labai gerai. Ponas Sori, ačiū. Pritariu, ponas Sori, ačiū, pritariu tam, ką sakė e, Alejandro, aš irgi vakar dalyvavau trilogę. Ir norėčiau dar kai ką pridurti, nors mūsų salėje liko nedaug. Norėčiau, kad į protokolą būtų įrašyta štai kas – Darbo sąlygos visiškai nepriimtinos, kai e, pradedamas darbas 8 vakaro. E, čia kalbu apie trilogą. Mes negalėjome ilgai kalbėti apie viską. Mes politikai, mes pripratę dirbti iki vėlumos, tačiau e, ir paprastai ne, ne, nepurkštaujam, jeigu vėlai rengiami posėdžiai. Tačiau vis tik tais tai yra nepriimtina, kadangi e, kai kurie vertėjai juk irgi dirba nuo 8 ryto ir kai posėdis vyksta 8 vakaro, tai yra nenormalu. Pavyzdžiui, vakar vertimo nebuvo, nes mums buvo pasakyta, kad vertėjų nėra pakankamai. Mano, tarp mano darbo kalbų anglų nefiguruoja, ir vertimas iš tiesų būtų labai pasitarnavęs. Aš nesakau, kad nieko nesupratau, ką minėjo kolegos, tačiau e, būtų geriau, jeigu vertėjai būtų buvę. Taigi sutinku su tuo, kas sakė prieš mane pasisakęs kolega. Šiek tiek neramina tai, kad kompromiso sąlygos taryboje yra tokios, kad fondo veikla būtų išplėsta. Taigi fondas jau rūpintųsi ne vien labiausiai nuskurdusiais, ne vien tik tais tiems labiausiai vargingiausiems gyventojams e, teiktų maisto produktus. Dabar jau socialinė e, įtrauktis daug platesnių mastų traktuojama Anksčiau šalis privalomai dalyvavo fondo veikloje, dabar šalis gali fonde, fondo veikloje dalyvauti Aišku, šalis nori veikti pagal fondo nustatytas taisyklės. Bet fondo veiklos išplėtimas tikrai nėra normalu, nes mes norime, kad fondas būtų naudojamas pačiem, patiems vargingiausiems gyventojų sluoksnėms. Toks, e, kad būtų, tokia, kad būtų priemonė. Ir nuo 31 gruodžio reikėtų tą fondo išplėtimą panaikinti. Kito trilogo metu tikimės apie tai padiskutuoti. pirmininkas labai aišku, aiškia žinia pasiuntėme, praktiškai baigėme posėdį. Kitas posėdis 5 gruodžio 15 val. Klausimų tarp kitų klausimų nėra. Baigėme posėdį netgi šiek tiek anksčiau. Tai rodo, e, kad nariai yra labai drausmingi. Pirmininkas dėkoja vertėjams, o vertėjai dėkoja visiems, kas jų klausė.